Chers collègues, notre rapport. Mėly kolegos, mano, mūsų pranešėjai ir aš pats, pati jau atvykome, taigi galime pradėti darbą, jeigu visi dabar susėstumėte į vietas. Et ainsi, nous pouvons aborder le point. Kągi, dabar aštuntasis darbo tvarkės punktas Ir čia mūsų vicepirmininkė Nadija Hirš pristatys savo nuomonės projektą dėl 20 pagrindinių Europos piliečiams ir verslo įmonėms susirūpinimą dėl bendrosios rinkos veikimo keliančių klausimų. Prašau, pranešėjai žodis. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um, als Employment-Ausschuss hatten wir... Dėkoju, ponė pirmininkė. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas e, ties e, tais 20 čia pagrindinių klausimų nusprendė dar papildomai padirbėti, akcentuoti tuos klausimus, kurios, e, tuos klausimus, kurie mums rūpi labiausiai, kaip kad sveikatos apsauga, socialiniai aspektai, užimtumas ir panašiai. Aišku, suprantate tikriausiai, kad sunku buvo viską glaudžiai apibendrinti, taigi su nekantrumu lauksiu ir jūsų pasiūlymų dėl pakeitimų kad e, formuluotės būtų dar tinkamesnės. Dabar kol kas tik tai bendrais bruožais viską nusakiau. Pirmie, pirmieji trys punktai apima socialinės apsaugos e, sistemas ir socialinio draudimo apsaugos aspektai mūsų manimų turėtų būti dar labiau Mm, rimčiau nagrinėjami, ko gero ir patys žinote, kaip tai rūpi visiems piliečiams, į mus dažnai yra kreipiamasi, sakoma, kad socialinio draudimo sistemos neveikia tinkamai, ypač kai yra vykstama į kitą valstybę narę dirbti, ne visada viskas su socialiniu draudimu sutvarkoma sklandžiai. Pavyzdžiui, pensijų perkelimo klausimas irgi aktualus. Visos procedūros yra labai ilgos, biurokratiškai apkrautos ir skiriasi valstybėse narėse, bet to reikia kreiptis į skirtingas įstaigas. Dėl to visiškai net nekeista, kad e, piliečiai neišnaudoja visų um, judumo galimybių jiems teikiamų Europos Sąjungoje dėl šių priežasčių. Tad e, norėtumėm tą diskusiją dar labiau pagyvinti. Ji jau vyksta keletą metų, bet jeigu asmo žino, kad, tarkime, per artimiausius dešimt metų jis e, keliaus, migruos tarp kelių valstybių narių, dirbs tai vienoje, tai kitoje, ar nebūtų tuomet galima numatyti galimybės atskiros tam tikros sistemos e, užtikrinti uh, tam žmogui socialinę apsaugą. <clears throat> Kad ir kaip tą sistemą galų gale gyvendinsime, vis dėlto diskusija turėtų vykti ir politinių lygmenių taip pat, manyčiau. <clears throat> Tas klausimas tikrai tos diskusijos nusipelnė. Ir turėtumėm skatinti laisvą judumą turėdami galvoje bedarbystę ir jos keliamas problemas, tikrai reikia galvoti apie papildomas, apie papildomas galimybės e, migruoti tarp valstybių narių ir tuo pat metu naudoti socialinės apsaugos sistemomis. Be to, reikėtų pasirūpinti tuo, kad e, tie asmenys, kurie gal tik vienoje valstybėje narėje išvyksta dirbti, taip pat galėtų paprasčiau tą padaryti, Mm, apskaičiuoti, pavyzdžiui, darbo laiką, stažą ir panašiai. Toliau teikiame pasiūlymą dėl vieno langelio principo dėgymo, tai yra jeigu yra išvykstama į kitą valstybę narę, ieškoti darbo ar ten dirbti, tai reikia būtent ne tik darbo vietą susirasti, nors aišku, tai yra pats pirmiausias, svarbiausias dalykas, bet reikia taip pat galvoti apie sveikatos draudimą, apie užsiregistravimą imigracijos tarnyboje ir kitus dalykus. Ir mintis buvo ta, principas turėtų būti pilietis yra klientas. Ir tas klientas turi turėti galimybę kreiptis tik į vieną langelį ir sustvarkyti visus formalumus iš karto. Toliau ketvirtas ir penktas punktai susijęs su sveikatos priežiūros aspektais. Čia užsimename apie sveikatos draudimo kortelės sistemą tikrai dar reikia sistemą tobulinti, valstybės narės raginame teikti daugiau informacijos ir taip pat užtikrinti gydimo išlaidų gražinimą spartesnį. Šešta ir septinta dalis kalba apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Visai neseniai Parengėme nuomonę dėl Baltosios knygos e, tuo klausimu ir čia tik dar kartą akcentuojami tie patys dalykai, kurių prašėme ir tojo nuomonėje, ar kurių reikalavome, ten, kad būtų galima paprasčiau pripažinti profesinę kvalifikaciją ir tiek formalaus, tiek neformalaus švietimo srityje. Aštuntasis punktas e, mini minitą faktą, jog e, komisija neturėtų toleruoti jokių diskriminacinių taisyklių ar praktikos ir atitinkamą direktyvą dar be abejo nagrinėsime, taigi ir, ir čia šios aspektus miniu ir pensijų negalime pamiršti. Ir čia ta pati problema, jeigu vykstu į kitą valstybę narę, turiu žinoti, jog e, išėjęs į pensiją tikrai e, nenukentėsiu dėl to, kad dirbau keliose valstybėse narėse. To neturėtumėm toleruoti. Vadinasi, perkelimo galimybės veiksmingos turi būti surastos, kad niekas dėl judumo nenukentėtų. Taigi tokios pagrindinės mintys, tik bendrais bruožais aš pati suprantu, kad e, su šiais klausimais susiję labai daug aspektų, dėl to laukiu nesulaukiu jau ir pasiūlymų dėl pakeitimų. Be abejo, apie judumą daug kalbame, bet e, realybė dėje yra dar kol kas kiek kitokia. Um, merci, alors... Dėkoju. Pranešėja pristatė, ne, šiek tiek ir procedūrą. Mes neoficialiai su komisija esame apie tai kalbėjęsi. Tačiau, aišku, turime atsižvelgti ir tai, kad šis, ši nuomonė neturi būti per ilga. Yra apribotas e, spaudo ženklų kiekis tekste. Tam, kad e, mūsų komitetas galėtų, aišku, na, kuo galima geriau suformuoti tuos pasiūlymus. E, dabar e, Imko komitete ponia Mastros yra pranešėja. Nežinau, ar ponia. Aš, aišku, ir komiteto šėliniams pranešėjams duosiu žodį. Ir po to suteiksiu, žinoma, Imko komiteto pranešimo autoriai, poniai Savros e, žodį. Pirmą kalbės ponė De Fontanie. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, ponė Lopes. Manau, kad e, nuomonės autorė dėjo pastangas, kad atspindėtų reikalo esmę. Ir tai, kas mums, kaip užimtumo komitetui, mums atrodo svarbu. Na, ir tai bus traukta į vidaus rinkos pranešimą. Jeigu mes norime, kad vidaus rinka veiktų, turime užtikrinti, kad žmonės galėtų dirbti visose valstybės narėse ir situaciją čia reikės smarkiai gerinti. Deja, iš Ispanijos daug jaunų žmonių nori vykti dirbti kitose šalise. Aš esu girdėjusi daug skundų, kad kai kurios šalis uh, tam daro kliūtis. Taigi darbo nuveikti reikia daug ir aišku, kad galima tikėtis mūsų paramos. Keletas konkrečių dalykų. Pirmas punktas. Aišku, kad galima aptarinėti socialinės saugos klausimas. Tai yra labai svarbu, įskaitant ir pensijas, taigi daug ką galima tobulinti. Galbūt tai tinka tik tai ispaniškam nuomonės tekstui, bet galbūt reikėtų šiek tiek aiškiau e, šitą dalį suformuluoti. Septintoje dalyje galima, kalbama apie kvalifikacijų palyginimą ar palyginamumą. Kaip sakiau, darbuotojai, studentai gali iš Ispanijos vykti į kitas šalis, pavyzdžiui, Vokietiją. Dažnai tokie žmonės e, nuvykę į Vokietiją nesusiduria su jokiamis kliūtimis, tačiau e, nuvykę į kitas šalis susiduria su pagaliuką išeimo į ratus. Ir taip yra e, dėl to, kad atsiranda problemų pripažįstant kvalifikaciją. Dar vienas dalykas gyvybiškai svarbus yra diskriminacija. Turbūt reikėtų labai aiškiai parašyti, ką mes čia turime kalvoje, paminint darbo politiką, kas yra neprimtina ir ką mes laikome diskriminavimu. Manau, kad nuomonė šiaip yra gera. Be to, juk visko neįmanoma viename puslapyje surašyti. Todėl tikiuosi, kad mūsų pakeitimai pagerins ir šiaip jau solidų tekstą. Pone Staidriuk. Iš, uh... Dėkoju, ponė pirmininkė, aš dėkoju savo ruoštų taip pat ir pranešėjai už parengtą nuomonę. Tiesa, komisijos darbo dokumentas, kuris buvo pagrindas šiai nuomonį renkti, yra, mano manimu, kaip tik nelabai tinkamas. Tai 20 klausimų labiausiai rūpinčių piliečiams ar įmonėms e, taip yra įvardyti, bet kalbama labiau apie vidaus rinkos problemas ir nepateikiami jokie pasiūlymai ar sprendimo variantai. Taigi mums lieka tą darbą atlikti. Ir socialdemokratų frakcijos vardu galiu pasakyti, jog e, sutinku daugmaž su tais aspektais, kuriuos minėjo ponė Hirš ir ponė Fontanje, bet vis dėlto dar reikėtų labiau susitelkti ties darbuotojų e, padėtimi. Gerai, jog yra užsimenama apie komandiruotų darbuotojų e, direktyvą, bet vis dėlto, jeigu kalbėsime apie tos 20 labiausiai rūpimų klausimų vidaus rinkos rytyje, tai turime aiškiai pasakyti, jog kovojame ir už darbuotojų teisės. Mano manimu, ponė Hirš čia ne viską, kas svarbu paminėjo. Pavyzdžiui, galvočiau apie viešuosius pirkimus, apie administracinės kliūtis teikti įmonės ir balso teisės nesteikimą darbuotojams e, įmonėse. Taigi reikia dar stiprinti, manyčiau, tą socialinę vidaus rinkos plotmę ir apie tai kalbėti. Euh, viešųjų pirkimų, man atrodo, į tuos pasiūlymus, į tuos 20 rūpimų klausimų jie patenka, tačiau tai nėra mūsų komiteto kompetencijos rytis. Tiesiog buvo pasiskirstyta su IMKO komitetų kompetencijomis. Na, bet žinoma, mes be jokios abejonės vis tiek galime kelti šį klausimą dėl viešųjų pirkimų. Na, galime įsivaizduoti ir prisiminti ir ankstesnės mūsų diskusijas, nes e, vyko anksčiau diskusijos dėl viešų pirkimų sąlygų ir buvo neatsimenu, kas rengė tą pranešimą IMKO komitete, bet diskusijos vyko apie tai, kad socialinės nuostatos turi būti įtraukiamos į viešuosius pirkimus. Pone Bastos yra pagrindinė pranešėja IMKO komitete. Dabar žodis jai. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti nuomonės referentai Kiti kolegos minėjo tam tikrus apribojimus įsidarbinant kitose šalyse ir taip toliau. Man atrodo, kad e, labai e, sklandžiai viskas išdėsta šiame dokumente. Pati tema 20 e, probleminių sričių žmonių akimis e, trukdančių bendrai rinkai. Na, aš rengdama savo pranešimą galiu pasakyti, kad mūsų strategija nėra rasti sprendimus visoms 20 probleminių sričių, bet pateikti bendras platesnės rekomendacijas institucijoms, ypač komisijai. rekomenduojant, kokiuose srityse galima būtų rengti teisės aktus ir taip pat e, teikti rekomendacijas valstybėms narėms, nukreipiant jų politinę valią ir ryštą, sprendžiant šias pagrindinės problemas, kurios rūpi piliečiams ir sukuria nepasitikėjimą bendrąją rinką. Vienas dalykų, kur analizė yra panaši tarp to, kas e, sakoma komisijos ir šiame komitete, tai iš tikrųjų yra trys didžiausios spragos bendroje rinkoje. Pirmiausia, teikiama informacija apskritai. Piliečiai nežino, kokios jų yra pagrindinės teisės ir nežino, kur kreiptis. Labai dažnai jie netinkamai supranta bendrosios rinkos teikiamus pranašumus. Ir kaip ją pasinaudoti. Taigi mums reikia informacijos e, kampanijų ir ponios Hirš pranešime būtent šis aspektas yra pabrėžiamas. Tokie dalykai taip pat kaip e, socialinės saugos klausimai žmonėms, kurie nori vykti iš vienos šalies į kitą. Jiems reikia žinoti, kokie yra administraciniai reikalavimai, jeigu nori paprašyti leidimo gyventi arba mokytis, jie turi žinoti, kaip galima palyginti jų kvalifikaciją su tos šalies reikalavimais. Kitas klausimas yra savalaikis teisės aktų perkelimas valstybės narėse į savo teisę. Yra didžiulis atsilikimas. Dažnai komisija kelia bylas dėl savalaikio neperkelimo teisės aktų į nacionalinę teisę, o tai kelia daug problemų piliečiams. Puiku suteikti daugiau teisų, numatyti palankesnės e, judėjimo sąlygas ar sudaryti sąlygas e, mažoms ir vidutinėms įmonėms veikti visoje ES, tačiau po to pasirodo, kad valstybės narės neperkelia Europos teisės aktų į savo teisę ir tai kelia didžiulės problemas. Na ir trečia, yra didžiulė spraga teisės aktuose. Piliečiai tikisi, kad ES pasinaudos plačiau savo teisėkuros teisėmis, tačiau ES taip nepavyksta padaryti. Tai todėl man e, labai svarbu pabrėžti šį, pabrėžti šį aspektą mūsų rekomendacijose. Turime pabrėžti, kad ES ir valstybių narių institucijos turi virkti kartu koordinuotai, kad užpildytų tokias spragas, rastų atsakymus kuriuos esame skolingi piliečiams, mažajam ir vidutiniam verslui, ypač e, krizės nuosmokio sąlygomis. Tokiame klimate mes galim, turime suteikti žmonėms kaip galima daugiau galimybių. Taigi šio komiteto nuomonė bus įtraukta į pagrindinio komiteto pranešimą. Be jokios abejonės, kad šie dalykai rūpia mums visiems labiausiai. Na, po to e, idėja dėl vieno langelio principo, kad priečiams e, visus administracinius galima, klausimus būtų galima išspręsti vienoje vietoje. Taip pat e, turime pabrėžti nerimą dėl pensijų perkelimo. Tai yra ypatingai svarbu piliečiams, kad jie galėtų pasinaudoti judėjimo teisės teikiamais pranašumais. Tai yra labai svarbi priemonė, užtikrinanti patekimą į darbo rinką. Yra daug, dar daug dalykų, apie kuriuos galima būtų kalbėti, bet čia jau baigsiu. Dėkoju poniai pranešėjai, pagrindiniai pranešėjai. Prieš suteikdama žodį mūsų nuomonės referentė, aš norėčiau dar papildomai pasakyti, pa, pa, pakomentuoti tai, ką sakė ponia Steinrūk. Europos, kokia yra Europos komisijos šio klausimo esmė yra pono Monti baltoji knyga, yra pono Barnie, nežinau kokios spalvos knyga. Dabar atėjo 20 pasiūlymų. Ir tie 20 pasiūlymų yra nulemti vidaus rinkos klausimų susijusių su tuo aspektu, kai yra kertama nacionalinė siena. Mūsų piliečiams gal ir nėra. Yra svarbu suvokti, kas vyksta, kai yra kertama siena. Na ir aišku, daug yra rašoma ir įvairių rašto apie tai, kad kiek privalumų teikia vidaus rinką. Na, o dabar turime tuos 20 pasiūlymų ir mes turime pabrėžti, kad tie 20 pasiūlymų yra susiję su vidaus rinka, ypatingai tuo aspektu, kai nori vykdyti veiklą užsienyje. Ir aišku, reikia nepamiršti jokių būdų pensijų perkel, teisų perkelimo klausimo. Reikalingas galbūt toksai bendresnis požiūris kai pilietis ar verslo įmonė bando steigtis kažkur kitur, kokie e, kyla tuo met klausimai ir problemos ir bandyti juos kažkaip išspręsti. Ir aš tikiuosi, e, mes teiksime pakeitimų e, ir aš bent jau teiksiu vieną pakeitimą, atsižvelgdama į tai tą darbą, kuris vyko mūsų komitete, kalbant apie konkrečiai e, benamius ir socialinio būsto klausimus. Nes tiesa, kad reikia apibriežti ir valstybės pagalbos, ir konkurencijos klausimus, kalbant apie socialinę rūpybą, tai yra aktualūs dalykai, tačiau jie neįtraukti į tuos 20 pasiūlymų. Taigi aš manau, kad būtent ir tas, tem, tas būtent temas mes ir akcentuosime savo savo e, nuomonėje. Ir tikiuosi, kad pakeitimų pagalba mums pavyks e, dar labiau išryškinti tas temas. Taigi dabar e, nuomonės referentį suteiksiu žodį apibendrinti diskusijas. Dėkoju visiems už reakcijas, už pasisakymus. Jutta Steinbrück, man atrodo, labai vieną svarbę mintį paminėjo. Iš tiesų, labai sunku dirbti, kai gali paminėti tik pagrindinius dalykus, e, o sprendimų matyti mažai. Yra kalbama apie gyvendinimo klausimus, teisėkuros klausimus ir panašiai, bet e, to nepakanka. Dėl to, mano manimo, mūsų užduotis yra ir savo ruoštų idėjas siūlyti, net jeigu jos ir nebūtų išbaigtos iki galo, bet bent jau paminėti galimas alternatyvas, galimus kelius, kokią kryptimi nori eiti parlamentas toliau. Ir be abejo, tai apima ir šios klausimus, pavyzdžiui, viešieji pirkimai. Taip, ar mažosios vidutinės įmonės, jų steigimas taip pat. Taigi tikrai dar teiksime ir savo pasiūlymus dėl pakeitimų. Taip pat kaip jau minėjau, man atrodo, reikia savo ruoštų teikti idėjas. Socialinės apsaugos, draudimo sistemos kelia problemų ir ne tik perkelimo aspektai ir pritaikomumo aspektai, bet taip pat tas dalykas, kad pačioje sistemoje, pavyzdžiui, imkime pensijų sistemą, taip jau nutinka, kad neretai išmokos yra labai mažos pagal vieną ar kitą sistemą dėl to, kad išdirbtas tik trumpas laikas vienoj valstybei nariai, paskui kitoj, bet juk turime vidaus rinką ir turim kurti taip pat ir Europos mm, vidaus darbo rinką lygiai taip pat. Taigi reikėtų tos užimtumo aspektus dar labiau tikriausiai pabrėžti. Kągi mes turėsime galimybės dar prisidėti prie to darbo, dar kai analizuosime ponio Štainruk e, pranešimą. Apie tai galėsime daugiau pakalbėti. Kągi, baigėme svarstyti šį darbo atvarkės punktą. Priminsiu datas, darbo grafiką. Numatyta, kad pakeitimus galima teikti šiai nuomoniai iki 6 kovo 12 valandos dienos. 26-27 dienomis mes analizuosime pakeitimus ir 23-24 balandžio dienomis balsuosime IMKO komitete. Dėl ponios pastos pranešimo diskutuos birželio 19 dieną. Kągi baigiame, kaip sakiau, svarstyti šį darbo atvarkės punktą ir dabar perėdame prie balsavimų. Devintasis darbo atvarkės punktas Ponios Moran pranešimas. Dėl direktyvos pasiūlymo, dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų susijusių su fizikinių veiksnių elektromagnetinių laukų keliamos rizikos darbuotojams. Tai nėra pagrindų direktyva, tai yra direktyva, kuriame ketinama prailginti veikiančios direktyvos veikimą. Pirmasis straipsnis, antrasis pakeitimas, antras, trečias ir pirmasis. Ponios, trečiasis ponios rapti pateiktas pakeitimas. Mes dėl jų balsuojame kartu ir norėčiau priminti, kad pranešėjai pasisako prieš tuos du pakeitimus, konkrečiai antrą ir trečią. Kas už? Kas prieš? Šis pakeitimas atmetamas, šie du pakeitimai atmetami. Dabar balsuojame dėl pirmojo pranešėjos pakeitimo, kas už. Kas prieš susilaikę, šis pakeitimas yra primamas, balsuojame dabar dėl viso pranešimo projekto, kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Pranešimo projektas patvirtinamas, vienas balsas buvo prieš, vienas susilaikė. Dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikė, ta pati dauguma. Sveikiname pranešėją. Atsiprašau, sako pirmininkė, šiek tiek sus, užskubėjau. Kaip jūs žinote, remiantis balsavimų rezultatais, dabar vyks dėrybos su taryba pagal bendro sprendimo priimimo procedūrą. Ir mes norime tų apibrieštų galiojimų pagrindų pasiekti susitarimą per pirmąjį svarstymą. pagal 70 straipsnį. Turėsime su jumis e, pasitikslinti dėl to, kas dalyvaus dėrybose, kokie bus įgaliojimai ir informuosime jūs apie dėrybų grafiką. Taigi aš tai, ką norėčiau pasiūlyti, remiantis praktiką, ankstesnė praktika, kaip yra sudaroma dėrybininkų grupė pranešėja, šešėliniai pranešėjai, o aš būsiu delegacijos vadovė. Niekas neprieštarauja, niekas neprieštarauja. Dėl dėrybų įgaliojimų, aš manau, kad irgi remsimės ankstesnę praktiką, irgi niekas neprieštarauja. Ir norėčiau informuoti, kad pirmasis posėdis su taryba ir komisija yra numatytas kovo penktąją dieną šeštą valandą vakare, salės e, numeris bus dar patikslintas. Na ir per kitą mūsų komiteto posėdį papasakosime apie tai, kaip vyksta tos dėrybos. Dešimtasis darbo atvarkės punktas, kolegės Milan Kabrnoch e, pranešimas dėl reglamento dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir reglamento nustatančio reglamento įgyvenimo tvarką dalinio, dalinio keitimo. Pirmasis straipsnis, pirmasis punktas, keturioliktasis pranešėjos pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Pirmos straipsnio pirmasis punktas, penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Pirmo straipsnio ketvirtasis punktas, antrasis pakeitimas, su žodiniu pakeitimu. Tai yra tik tai lingvistinis pakeitimas, man atrodo, tas žodinis pakeitimas. Uh, Taigi balsuojame dėl pakeitimo su lingvistiniu e, pakoregavimu. Balsuojame dabar dėl antrojo pakeitimo su visais tais pataisimais. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Trečiasis straipsnis ketvirtas punktas. B. I. I. Papunktis. Trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Ketvirtasis pranešėjas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devynioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimtasis pranešėjos, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21 pranešėjos ir 22 e, esaja yra identiški, balsuojame dėl jų kas už, kas prieš susilaikę priimta. 23, 24 identiški, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 5 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šeštasis pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvidešimt penktasis pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Septintasis pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 26 pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 27 pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 30 pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Trisdešimt pirmasis. Vėlgi čia yra lingvistinis pakoregavimas, niekas neprieštarauja lingvistiniam pakoregavimui, kas už. 31. Kas prieš susilaikė priimta. 32. Pranešėjo kas už, kas prieš susilaikė priimta. 33. Pranešėjo kas už, kas prieš susilaikė priimta. 8. Pranešėjo kas už, kas prieš susilaikė priimta. Devintasis pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 34-asis ponios Ruiten, Omen Ruiten, kas už, kas prieš susilaikę. 34-asis pakeitimas yra atmetamas. Dešimtasis, kas už, kas prieš, kas už dešimtąjį pakeitimą pranešėjo kas prieš susilaikė priimta. Dabar vienuoliktasis pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Tryliktasis pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo projekto elektroniniu būdu, kas neturi kortelių. Balsuojame jau kas turi korteles? Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 42 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė, pranešimo projektas yra priimtas. Dabar periname prie rezoliucijos projekto, teisėkos rezoliucijos projekto, vėlgi balsuosime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 42 balsavo už, niekas nebalsavo prieš ir vienas balsas yra susilaikęs. Sveikiname pranešėją. Tai reiškia, kad e, patvirtinome tekstą kartu su taryba ir dabar galėsime plenarnėme posėdėje jau tvirtinti šį tekstą. Jūs norėjote kažką pas, pasakyti dėl vedimo tvarkos, prašau? Pastab, pastaba viena, ponė pirmininkė. Per tuos balsavimus aš pastebėjau, kad 75 procentai keliamų rankų, kai buvo keliama rankų, 75 procentai atvejų jūs net nepakėlėte akių pažiūrėti, kaip kas balsuoja. Tai reikia kažkaip demokratijos principų laikytis, nes e, faktiškai jūs net nežiūrite, jūs pasakote, aš, pirmininkė sako, aš pripatusi prie tokių jūsų frakcijos pastabų. Nežinau kodėl, bet e, aš netgi pagalvojau apie tai balsavimo metu, kad jūs kelsite tokią problemą. Prisimenu kaip jūsų frakcija nekarta yra kėlusi jau tokią, tokią pastabą. Dėl tur vadinu jūs frakciją, nes e, jūs esate frakcijos narė, jūs esate grupės narė. Balsavimo metu žinojau, kad nereiktų, žinau, kad nereikia man žiūrėti, kas balsuoja kaip, nes bals, dauguma didelė daugavo už. Tai man reikėjo visą laiką taip jau atidžiai stebėti, kas kelia rankas balsuojant už. Ir aišku, jūs turite galimybę galutinėme balsavime balsuoti taip, kaip norite. Taigi aš jūsų pastabą atmetu. Dabar vienuoliktasis darbo tvarkės punktas. Europos piliečių metai, 2013 metai. Ir mūsų vicepirmininkė, ponia Cuber, yra e, autorė. Dabar 73 ponios Sipel pakeitimas, pranešė yra už, kas už, kas prieš. Tikrinsime. Ar visi jau balsavote, balsavimas baigiamas. 18 už, 24 prieš. Vienas balsas susilaikęs. Neprimta šis pakeitimas. Dabar 74. pono Bekerio. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. 75. ponios Lambert. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. Antros straipsnio antro punkto pakeitimai. Antroji įtrauka. A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta antros straipsnio antrasis punktas po antrojosios įtraukos 78 pano Bulant, kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, kad priimta, bet gal patikrinsime. Prašau. Le vote est clos. Balsavimas baigtas. 24 už, 16 prieš, 3 susilaikė. Priimta. Antros straipsnio, antro punkto, trečioji įtrauka, B kompromisas, kurį pristato penkios frakcijos. Man atrodo, kad bus priimta šis kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Antro straipsnio, antro punkto, nauja įtrauka, trečioji, tryliktasis pranešėjos pakeitimas. Kas už? kas prieš susilaikė priimta. Trečios straipsnio, pirmo punkto nauja įtrauka. 82 pakeitimas Bulenkas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečios straipsnio pirmo punkto pirma įtrauka C kompromisas iš penkių frakcijų, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Trečios straipsnio pirmo punkto antroji, antroji įtrauka 86 pono Bulant, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. 87 ponios Gionš, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trečias straipsnio pirmo punkto, trečia įtrauka, keturioliktasis pranešėjos pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 88 ponios Gionš, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias straipsnio pirmo punkto, trečia nauja įtrauka A, 89-asis ciber pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Trečios straipsnio pirmo punkto penkta įtrauka D kompromisas penkių frakcijų, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Trečios straipsnio pirmo punkto šešta A nauja įtrauka, 93 sipel pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Gerai, tikriname. 93 pakeitimas normal. Le vote est ouvert, le vote est clos. Balsavimas baigiamas. 20 už, 20 prieš atmestas šis pakeitimas. Taigi tas patikrinimas tikrai buvo labai reikalingas. 94. Pono Bekerio kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 95 su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui, panašu, kad nebalsuojama. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 96 pono Bekerio. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 97 pono Buliando. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 98 pono Buliando. Kas už kas prieš susilaikę priimta. 99-asis to paties autorius, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 100-asis ponios Sipel, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 101-asis Bekerio, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 102-asis Lambert, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 103-asis Lambert, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 104-asis Bekerio, kas už, tikriname. 103 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. 21 už, 21 prieš. Ta pati situacija. Gerai, APP e šiandien atstovaujama balsavimuose. 104. 21 už, 21 prieš, reiškia atmetamas yra pakeitimas. Pridedame jūsų ir mano balsą ir vis tiek yra atmetamas šis pakeitimas. Tai yra mūsų reglamento taisyklė, nuolatinio reglamento taisyklė. Kągi. Non, mais euh, il, y a, il y a deux socialistes qui sont des mauvais élèves de la carte. Du socialistai ir jūsų pirmininkas neteisingai Pakė... Balsavo? Ar, ar kortelės neteisingai panaudojo? Non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je refuse. Ne, aš atmetu tokius komentarus. 19 prieš 23 už. nepaisant kiek puikiai EPP buvo šiandien atstovaujama, vis tiek jis yra priimas. Ačiū, a, ačiū už budrumą. 104 Bekerio, kas už? Kas prieš susilaikę? Priimta. 105 Sipel, kas už? Kas prieš susilaikę? Priimta. Pirmoji konstatuojamoji dalis, 16 dvi dalys. visas pakeitimas be žodžių based on ethnicity Kas už tą pirmąją dalį, kas prieš susilaikę. Priimta dabar už tą, tuos žodžius, už prieš susilaikę <clears throat> atmesta. Pirmoji A konstatuojamoji dalis, pirmasis pakeitimas super, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 17 papadopulių, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 18 įsipel, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 19 įsipel, kas už, prieš susilaikę priimta. Trečioji konstatuojamoji dalis, E kompromisas, penkios frakcijos jam pritarė, kas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirtoji konstatuojama dalis, 22 pakeitimas Kingos Gönč, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Ketvirta A konstatuojama dalis, 23 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta priimta. Penktasis, penktoji konstatuojamoji dalis, 24 bekerio, kas už, kas prieš. Susilaikę, tikrinsime. 24 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 28 už, 13 prieš, aiškiai priimta šis pakeitimas. 25. Kingos Gonš irgi identiškas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 26. Regner, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis pono, ponio Ciuberkas už, prieš susilaikę priimta. 27. ponios Papadopulių kas už, kas prieš susilaikę priimta. 7. konstituojamoji dalis, pakeitimas Jeigu niekas neprieštarauja, aš norėčiau keisti šiek tiek balsavimo sąrašą, nes man atrodo, kad kompromisas, dėl kompromiso reikia balsuoti prieš balsuojant dėl kitų pakeitimų. Čia kažkaip keistai tas sąrašas sudarytas. Taigi F kompromisas, kurį, kuriam pritarė penkios frakcijos, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. atsiprašau, kad išsakiau tą pastabą balsavimo eigoje, nes manau, kad negalima balsuoti prieš pakeitimą, pirmą balsuoti prieš pakeitimą, neprabalsavus dar už kompromisą. Dėl to manau, kad pirmą reikia balsuoti dėl kompromiso. 7a konstituojamoji dalis, 35 ponios Sipel pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimtas pakeitimas. 8 konstituojamoji dalis, ta pati situacija, Ai, tas pakeitimas yra atsiimtas, taigi balsuojame iš kodėl G kompromiso, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar devintoji konstituojamoji dalis į kompromisas, penkios frakcijos jam pritarė, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar devintajame konstatuojamoje dalyje yra dar vienas kompromisas H. Kas už, kas prieš, susilaikę. Priimta. Dabar 47 ciber pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar 48 sipel pakeitimas, dvi dalys, visas tekstas išskyrų žodžius, kurie yra išryškinti, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta ir dabar antroji dalis, likusi teksto dalis, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Dabar dešimtoji konstituojimo dalis, 49-asis mm. Kinga Gionč pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 50-asis Lambert, kas už, kas prieš susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Septintasis pranešėjas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 11 konstituojamoji dalis, J kompromisas, kuriam pritarė penkios frakcijos, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 12 konstituojimo dalis, 9 pranešėjos pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 53 pupakis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 54 atkrenta automatiškai, periname prie 55 pono Buliant pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 13 konsultuojamoji dalis, dvi dalys. Ką kompromisas už? Prieš susilaikė patvirtintas antroji dalis. 13 konstituojamosios dalis L kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta po 13 e, konstatuojamosios dalies, dalies 10 pakeitimas už prieš susilaikė patarinę, 63 už prieš susilaikė patvirtinta 64 bulau kas už prieš susilaikė patvirtintas 65 pakeitimas renėje kas už prieš susilaikė patvirtinta 15 konstruojama dalis 66 Becker kas už, prieš susilaikė patvirtinta 67 pakeitimas Becker kas už, prieš susilaikė patvirtinta 68 pakeitimas per dvi dalis kas už pirmą dalį už prieš susilaikė patvirtinta antroji dalis kas už prieš susilaikė atmesta. Reikia patikrinti. Ne. 69 pakeitimas įpel už, prieš susilaikė atmestas. 70 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 71 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 72 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Balsu, balsuojame elektroniniu būdu dėl viso dokumento su pakeitimais. Balsavimas pradedamas, ar visi balsavote, balsavimas baigiamas. 38 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Parengus e, pirmąjį pranešimą. Ponas Ori. Ačiū pirmininkė. Norėjau grįžti prie 28 punkto kaip sakiau, norėčiau kalbėti apie 28 tai punktą. Man nepatinka, kaip mes pakeitėme balsavimo tvarką. Anksčiau būdavo, jeigu yra pakeitimas, kuris keičia kompromisą gana smarkiai, pirmiausia balsuojame dėl kompromisą. Paprastai, pagal taisyklės, dėl pakeitimo nebalsuojame prieš kompromisą. Kita vertus, jeigu tai nėra labai svarbus pakeitimas, tuomet sekretariatas turi mus informuoti iš anksto, kad nereikėtų visko kaitalioti balsavimo metu. Taisyklė yra tokia, kad jeigu kompromisas yra keičiamas iš esmės pakeitimu, tai pirmiausia reikia balsuoti pirmiausia dėl pakeitimo ponas Cerkas. Ačiū, ponia pirminkė. Paprastai šiame komitete mes darome taip, kaip jūs paaiškinote. Kaip yra, kai yra kompromisinis pakeitimas, apjungiantis daugumos politinių frakcijų nuomonę, ypač kai tai sudaro dauguma, tai tuomet pakeitimas teikiamas balsavimui po kompromiso. Taip darydavoma seniai. Kartais gerai būti konservatoriškai nusiteikus. Visa kompromiso esmė yra susilaukti kuo daugiau paramos iš visų kolegų, kad galėtume nubalsuoti dėl geriausio teksto. Dėl to pirmiausia balsuojame dėl kompromisinio pakeitimo. Tai yra įprasta praktika. Pone Ari, jūs iškelite šį klausimą po balsavimo. Tai aš suprantu, kad e, tai esmės per daug nekeičia. 160, 160 60 taisyklė, ketvirta dalis. Sako, pirmininkas gali pateikti kompromisinį pakeitimą ketvirtoje dalyje. Jeigu kompromisinis pakeitimas yra tai jam teikiamas prioritetas balsavimo metu. Man atrodo, aš pritaikiau tą taisyklę, tai atitinka mūsų taisyklės. Ačiū, ponė pirminkė. Aš nenoriu keisti balsavimo metu, metodų, aš priimu tai, kaip įvyko, tačiau reikia, kad taisyklės būtų suformuotos aiškiai. Galima pasakyti, kad apskritai mes Pirmiausia, balsuojame dėl kompromisinių pakeitimų prioritetinė tvarka ir aš su tuo sutinku, bet šiame komitete mes anksčiau tradiciškai darydame taip, jeigu pakeitimas iš esmės keičia kompromisą, tai tuomet pirmiausia balsuojame dėl pakeitimo klausykite, nėra prasmės tęsti šią diskusiją, nes mums reikia dar balsuoti dėl kito dokumento. Jeigu norite dar kartą iškelti šį klausimą, galime jį aptarti per koordinatorių posėdį. Tai būtų tinkama vieta apie tai kalbėti. Tačiau aš siūlom jums paskaityti 160 darbo tvarkos taisyklę. Tai yra taisyklė, kurios turi laikytis komitetai pagal kitas numatytas taisyklės. Dvyliktasis klausimas. Nuomonės projektas dėl tarpalestinės savanoriškos veiklos pripažinimo ir skatinimo Europos Sąjungoje. Čia ponios Harkin nuomonės projektas. Pirmoji dalis. Pirmiausia, A kompromisas. Pateiktas kelių autorių, kurie atsvajorios frakcijas kas už prieš susilaiko patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Dėl jo balsuosime vėliau po G kompromiso. Taigi prie šio pakeitimo grįšime vėliau. D kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. F kompromisas. Už prieš susilaiko patvirtintas. C kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Antroji pastraipa D kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antroji pastraipa A 23 pakeitimas atkrenta. Toliau 24. Ponios Blinkevičiūtės pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 25. Už, prieš, susilaiko patvirtinta. Trečiasis punktas pano Helmerio, 26. kas už, prieš susilaikę, atmesta. E kompromisas kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Dabar 32. Ronzulį su žodiniu pakeitimu tos pačios autorės. Niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui panašu. Taigi balsuojame dėl 32 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar 36 ponios Ranzuli. Vėlgi kas už, kas prieš susilaikę priimta. 37 ponios Lambert, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Penktasis punktas. G kompromisas, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Šeštasis punktas. H kompromisas, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 47 ponios Ronzulį pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas už dar kartą? 47. Kas prieš susilaikę priimta. Dabar 54. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 55. Ponios Ronzulikas už prieš susilaikę priimta. Dar turime balsuoti, atsiprašau, dėl į kompromiso, sako pirmininkė. Kas už į kompromisą? Kas prieš susilaikę? Priimta. Dabar aštuntasis punktas - J kompromisas, kas už. Kas prieš susilaikę? Priimta. Dabar šešdešimtasis, ponios Plum, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 61 ponios Esaja, kas už, kas prieš, sustikrinsime. 61. Balsuojame. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 20 už, 22 prieš. Nepriimtas. Atmetamas šis pakeitimas. 18 už, 24 prieš faktiškai. Mhm, tiksliai atmetamas. 62 ponios Genč, kas už? Kas prieš? Jau nebalsuojate visiškai. 62, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimamas. 63 ponios Harkin, kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 64 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 65 pono Helmerio. Dvi dalys. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Dabar dėl antros dalies neverta balsuoti. 66 atkrenta automatiškai pakeitimas. Taigi balsuojame dėl viso teksto elektroniniu būdu. Ponas Habner. Atsiprašau, mes nebalsavome dėl 43 pakeitimo. Nebalsavome dėl to, kad H pakei, e, kompromisą patvirtinome. Dabar balsuojame dėl viso teksto elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 39 septyni už, vienas prieš, vienas susilaikė, sveikiname pranešėją. Kągi, baigėme balsavimus. Dabar pasikeisime nuomonėmis apie Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, tai yra ponios Marian Harkin pranešimo pagrindu. Mėly kolegos, norėčiau vėl paprašyti jūsų susėsti į vietas, kadangi dabar turime nešvaisyti laiko ir pereiti prie 13 darbo atvarkės punktų Europos pristatymo prie globalizacijos padarinių fondas 2014-2020 metai. Ir dabar vyks keitimasis nuomonėmis Pirmiausia, norėčiau pasiūlyti žodį suteikti pranešėjai, poniai Marian Harkin. Thank you, madam. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandien aptarėme naują, naujus pasiūlymus dėl pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, tačiau svarbu pasakyti, kad šiame kontekste yra problema liečianti daug mūsų. Tai yra tarybos sprendimas priimtas praėjusiu metu pabaigoje ir Europos ekonomikos reikalų komiteto nuomenėje išreiškiamas nusistebėjimas tuo sprendimu. E, regionų komitetas apgailestavo dėl tokio e, sprendimo. Žinome, kokia yra parlamento nuomonė, tačiau dėl konteksto kyla svarbių klausimų dėl EGF ateities, kai turint galvoje tarybos nuomonę. Taip pat turime įvertinti, atsižvelgti į vidutinę laikotarpio peržiūrą ir e, išklausyti partnerius, kuriuos išgirsime šiandien. E, kai kurie klausimai, kurie keliami, tai, keliami, tai yra salaikiškumas, tai yra laiko klausimas. Taip pat neturime užmiršti valstybių narių atsakomybės, jos galimtis priemonių iš karto kofinansavimo dydis, e, riba dėl darbuotojų skaičiaus, taip pat e, dalykai, kurios ne visos e, valstybės narės taiko, socialinių traukimų įtraukimas, sinergija su kitais fondais, ESF ir taip toliau. Pats pasiūlymas skirtas teikti vienalaikę paraiką, paramą, kad būtų galima į darbo rinką traukti žmonės praradusius darbą įvairiose sektoriuose. Sąlygos tokiai paramai yra perkelimas trečiasias šalis, struktūriniai pokyčiai dėl globalizacijos ir, žinoma, tuo met, kai atleidimai turi neigiamą poveikį vietiniai ekonomikai. Yra įvairių pasiūlymų. Darbuotojai atleisti dėl netikėtų krizių. Tai yra naujas pasiūlymas. Taip pat e, diskusijos objektas taip pat yra ūkininkų įtraukimas. Įdomu pastebėti, kad nuomonė Europos ekonomikos reikalų komitetas e, prieštaravo ūkininkų įtraukimui, o regionų komitetas pasiūlė, kad tai yra žymus pakeitimas ir jis iš esmės netitinka ES prekybos politikos. <clears throat> Ir dabar pagal regionų komiteto nuomonę reikėtų dviejų fondų dabar. E, galima įtraukti pagal pasiūlymą ne tik ūkininkus, bet ir jų šeimas, aišku, e, kitų pagrindų negu kiti darbuotojai. Pirmą kartą įtraukiami e, terminuotų starčių darbuotojai, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai ir panašiai. Aš daugiau nekalbėsiu, yra daug daugiau pasiūlymų čia, bet būtų įdomu išgirsti kolegų nuomonę, jų klausimus, komentarus ir tikiuosi, kad galėsiu pabaigoje sureaguoti į jų komentarus ir klausimus. Alio, uh... Kągi. Dėl eismo Briuselėje teks mums šiek tiek pakeisti pristatymų tvarką ekspertų pristatymų tvarką ir pirmiausia siūlyčiau pasakyti antram ekspertui, tai yra Karlos Tortuelio Martin. Jis yra socialinio fondo darbo ministerijoje, migracijos ir darbo ministerijoje vadovas. Taigi, žodis jums. Jums maždaug 10 minučių pasisakymui numatyta. En primer lugar, agradezco. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Noriu pirmiausia padėkoti už kvietimą atvykti štai čia į komiteto posėdį ir pasidalyti, pasidalyti Ispanijos patirtimi, surinkta taikant e, prisi, pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondo, fondo lėšas. 2008, 2009, 2010, 2011 metais per laikotarpį kai pradėtas taikyti fondas nuo 2008 metais įvykdytojo patvirtinimo, buvo naudotos lėšas įvairiems projektams. 18 iš jų e, buvo tokie, tokie projektai, dėl kurių 10 tūkstančių maždaug darbuotojų galėjo išplėsti savo, e, išplėtoti savo įgūdžius, pajėgumus ir kelti kvalifikaciją. Nes be abejo, ir Ispanija susiduria su didžiulė krize. 5 iš 18 projektų buvo susijęs su pasaulinė priekyba, 13 su ekonominės krizės sprendimais. Tai yra projektai, kai kaip priežastis e, taikyti fondo lėšas nurodoma būtent ekonominė krizė ir jos padariniai. 16 projektų buvo vykdomi pagal antrąjį reglamento straipsnį, finansinė krizė čia minima, ir tik vienas, pasusijęs su C, antro straipsnio dalimi, kur yra kalbama apie regionus, kur labai nedaug gyventojų arba kurie ypač nukentėjo nuo krizės. Kalbant apie ekonominius sektorius, buvo keturi projektai automobilių pramonės rytyje, trys tekstilės pramonės rytyje, du susijęs su statybų sektoriumi, toliau medinių, du projektai vykdyti medinių durų gamybos srityje, du e, metalo prekybos srityje, keramikos srityje toliau mažmeninė prekyba ir taip pat e, dar avarinės gamyba. E, tiesiog nes išmokas gavo beveik 10 tūkstančių asmenų ir 67,9 procentai iš jų buvo vyrai, 32,1 procentai moteris. Iš viso išmokėta 41 milijonas eurų paramos. Ir vienam asmeniui atiteko 4290 eurų. Tai yra mažiau negu ES vidurkis, kuris šiuo metu sudaro 4680 eurų. remdamiesi per tą laikotarpį surinktą patirtimi, galime išsakyti keletą minčių dėl fondo lėšų pritaikymo reikšmės. E, Visą tai leidžia iš tiesų padėti nuo krizės nukentėjusiems asmenims tiek nacionaliniu, tiek regioniniu, tiek vietos lygmeniu, įtraukiant į visus procesus pačias įmonės ir taip pat darbuotojų atstovus. Vadinasi, prie vieno stalo iš tikrųjų susėda visi, visos suinteresuotosios šalis ir bando spręsti problemas, e, su kuriomis susidarama sektorija, kuriame prarandama, pavyzdžiui, labai daug darbo vietų dėl krizės, kaip kad ir buvo Ispanijoje. Kokie pranašumai e, šio projekto ar šių projektų AGF e kontekste vykdomų? Viena vertus yra individualiai pritaikytos priemonės e, konkretiems asmenims, e, viskas pritaikyta jų poreikiams, taip pat e, daug lankstumo elementų užtikrinama ir be abejo pagerinama susijusios menų padėtis, nes yra um, stiprinami jų įgūdžiai, 25 procentai remiamų asmenų susiranda paprastai naują e, darbo vietą. Ir tai yra iš tikrųjų visą tai įmanoma tik dėl didžiulio lankstumo užtikrinama pagal EGF fondą. Priemonės, kurios taikomos, yra priderintos prie vietos poreikių ir manome, kad per ateinantį laikotarpį būtų galima štai kokias rekomendacijas pritaikyti. Reikia gerinti dar šiek tiek įgyvendinimo aspektus, atkreipti dėmesį taip pat ir į ekonominiai kriziai skirtas teksto dalis, nes manome, jog ekonominė krizė ir jos sukelti padariniai turėtų būti vienas iš pagrindų ir toliau pritaikyti AGF lėšas Be abejo, biudžetiniai pribojimai yra svarbus e, ir dėl to kofinansavimo dalis 9-11 metais, e, kaip ir buvo 50 procentų, turėtų būti ir toliau išlaikoma. Autonominiai Ispanijos regionai susiduria su problemomis iš tikrųjų suteikti tą 50 procentų finansavimą. Pribojimai lemia, kad e, bendrijos parama yra labai vertinama įgyvendinant EGF projektus, taigi vertintumėm tai, jeigu pavyktų sumažinti dar labiau nukentėjusių darbuotojų skaičių nuo krizės. Ačiū visiems uždėmesi ir melai atsakysiu į galimus klausimus. Ačiū. Norėčiau pakviesti trečiąją mūsų ekspertę. Ir dabar žodį suteiksiu poniai Nijoliai Matskevičiniai. Pone Blinkevičiūtė, jūs esate vienintelis žmogus, kuris gali man padėti. Tai yra socialinės rūpybos ir darbo ministerijos e, skiriaus leidėja iš Lietuvos. Atsiprašau, kad taip e, sudėtingai sekėsi man ištarti jūsų pavardę. Jums 10 minučių. Labą dieną. Pane pirmininkė, parlamento nariai ir, ir visi kiti čia dalyvaujantys svečiai. E, taip, man taip malonu, šiaip jau leiskit mano asmeninį tokią irgi nuotaiką išreikšti, kad ponė Blinkevičiūtė, kaip mano buvusi ministrė, tikrai gali mano pavardę puikiai ištarti. Nieko tokio, čia problema visada su tam atskevičinis pavardė. Tai iš tikrųjų man labai malonu čia šiandien antrą kartą dalyvauti e, parlamente ir tik e, skirtingose komitetuose ir pristatyti mūsų patirtį įgyvendinant globalizacijos fondo uh, fondą ir um, iš tikrųjų patirtis, sakyčiau, yra pakankama, kadangi pradėjome gyvendinti projektus nuo, nuo pat pradžių. Taigi, bandydama įtilpti į man skirtą laiką, aš iš tikrųjų labai trumpai apžvelgsiu tą Lietuvos patirtį gyvendinant globalizacijos fondo projektus ir, ir, ir labai trumpai Lietuvos požiūrį pristatysiu dėl naujojo reglamento 2014-2020 metų Lietuvoje iš tikrųjų yra įtrauktos pagrindinės institucijos, pagrindinė institucija administruojančia globalizacijos fondą, iš tikrųjų yra vyriausybės nutarimų paskirta mūsų ministerija, socialinės apsaugos ir darbo. Taip pat e, dalyvauja ir ekonomikos ministerija, kurie yra pavesta nustatyti, ar iš tikrųjų įmonė uh, arba sektorius, kuriam yra ruošiamas įteikti finansinę paramą, yra, buvo patyręs globalizacijos poveikį, ar e, tai irgi nu, ar nukentėjęs šitas sektorius yra nuo ekonominės krizės. Sprendimas nėra priimamas vienareikšmiškai mūsų ministerijos, e, bet yra taip pat svarstoma, kaip ir minėjau, ekonomikos ministerijos ir taip pat trišalės, e, trišalės tarybos, kuri yra įsteigta prie mūsų ministerijos. Socialiniai partneriai yra aktyviai įtraukiami į diskusijas, svarstant situaciją darbo rinkoje, svarstant galimybę pasinaudoti globalizacijos fondo parama. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad socialiniai partneriai kaip nors prie paraiškos kokybės ar priemonių taikymo neprisideda, bet išreiškia apskritai savo nuomonę ir, e, ar palaikymą. Ir tai mums iš tikrųjų taip pat yra labai svarbu. Lietuva įgyvendino penkis projektus ir e, turiu pastebėti vėlgi, kad e, nežinau, čia matyti e, mums kaip pliusas, kad turėjome galimybę įgyvendinti vieną projektą patys pirmieji, tik tai įsigaliojus reglamentui. Ir tai buvo globalizacijos padarinio atvejais, kada buvo atleisti Alitaus tekstilės darbuotojai ir buvo paprašyta globalizacijos fondo paramos. Kitas, kitas atvejis taip pat buvo atleidimas įmonėje. Mes jau panaudojome, pasinaudojome um, pakeisto reglamento nuostatomis. Kiti trys projektai buvo sektoriniai. Ir čia norėčiau pastebėti, kad um, Visus penkis projektus įgyvendinome gana sėkmingai, užbaigėme, pasiekėme puikių rezultatų, bet ne su visais projektais vienodai. Teikiant tris paskutiniusius projektus, mes pasinaudu, mums prisidėjo ar palengvino galbūt mūsų sprendimus tai, kad Lietuva yra pagal NATS du regiona, vien, vienas regionas ir užtat trys paskutiniai projektai buvo pateikti kaip nuo visos Lietuvos. Įgyvendinant projektus, būtent tie trys sektoriniai projektai nepasižymėjo pačiais geriausiais rezultatais. Geriausių rezultatų mums pavyko vis tik tai įgyventinti projektus, kurie buvo skirti atleistiesiems įmonėse. Bet kalbant bendrai apie pasiektus rezultatus, norėčiau pasakyti, kad mums pavyko įtraukti 90, e, apie 90 procentų projekte numatytų dalyvių. Ir kalbant bendrai apie panaudotas išlaidas, mes sugebėjome įsisavinti um, apie 70 procentų. Pažymėtina taip pat, kad geriausias lėšų įsisavinimas buvo pasiektas įgyvendinant patį pirmąjį Alitaus tekstilės projektą, atleidimai e, būtent įmonėje ir taip pat e, tekstilėje iki 99 procentų. Lėšų įsisavinimas sektorinėse projektuose siekia tik tai 69 procentus. Įgyvendinimo laikotarpiu buvo pasiektas 63 procentų projektų įdar, dalyvių įdarbinimo rezultatas. Į laikinus darbus, taip pat ir pastovius darbus. Įgyvendinant projektus, kaip ir numatyta globalizacijos fondo reglamente, mes taikėme aktyves darbo rinkos politikos priemonės, šios priemonės yra įtvirtintos pas mūsų žimtumo rėmimo įstatymę. Siekdami paivairinti taikomų priemonių sąrašą, parengėme ir vyriausybė patvirtino papildomas e, priemonės, kurias e, irgi e, taikėme atleistiesiems ir nekurios iš tų priemonių iš tikrųjų buvo e, sėkmingai panaudotos ir netgi perkeltos į užimtumo rėmimo įstatymą. Savotiškai turėjome galimybę protestuoti kai kurias priemonės prieš perkeliant juos į ta, šitas priemonės į užimtumo rėmimo įstatymą. Uh, Turime, žinoma, ir gražių pavyzdžių, ir, ir nekurie mūsų pavyzdžiai yra aprašyti taip pat ir Europos komisijos e, parengtame leidinyje sėkmės istorijose. Ir rengėme ne vieną konferenciją, kur kvietėme kalbėti pačius projekto dalyvius, kaip jiems sekasi organizuoti savo verslą. Na, bet įgyvendinus projektus, iš tikrųjų patirtis yra, drįšiau pasakyti, tokia įvairialypė. lypė. Taip iš tikrųjų pažymim, kad tai yra labai specifinis, labai tikslingas fondas ir, ir nukreiptas iš tikrųjų asmenims pagal jų individualius poreikius, kad sudaromi individualūs įsidarbinimo planai siekiant juos aktyvizuoti e, darbo rinkai ir parengti tam tikroms darbo vietoms. Mums ypač e, prisidėjo e, ir pozityviai paveikė mūsų paraiškų rengimą tai, kad e, buvo padidintas finansavimo um, lygis iki 65 procentų. Taip pat buvo sumažintas atleistųjų skaičius iki 500. Ir tai buvo pagrindinės priežastys iš tikrųjų. Ir dar iš tiesų, vos nepamiršau paminėti, ekonominės krizės sąlygos nes e, tik vieną atvejį turėjome dėl globalizacijos, visi kiti atvejai buvo dėl ekonominės krizės. Taigi šitos sąlygos e, buvimas reglamente e, mums pravėrė duris platesniai globalizacijos fondo paramai gauti. Kalbant apie, apie priemonės, gal aš čia neužsiminsiu kaip patirties gerosios, visos jos buvo atitinkamai pritaikytos, tačiau norėčiau gal pažymėti, kad dar vieną privalumą globalizacijos fondo tai, kad toks lengva, fleksibilė, labai e, lais, galimas lengvai pasirenkamas lėšų perkelimas iš vienos biudžeto eilutės į kitą, kada matome situaciją keičiasi ir, ir, ir, ir eigoje įgyvendinant projektą darbuotojai kitą kartą pakei, atleistieji dalyviai tikslinės grupės jie keičia savo nuostatas ir, ir, ir jie galbūt vietoj pasimokė, jie jau nori organizuoti verslą, taigi pinigų tas judėjimas tarp eilučių mums irgi labai prisidėjo ir palengvino įgyvendinimo procesą. Tačiau aš norėčiau gal labiau apsistoti ir gal, gal akcentuoti tokius kaip trūkumus Aš nepasakyčiau, kad tai yra trūkumas, tiesiog, kad mes nu, susidūrime su tokiom problemom. Niekam nepaslaptis ir mes visą laiką dar šiandien kalbame apie tą patį, kad tas laikotarpis, kol, mes, pareng, kol paraiška yra parengiama ir kol ateina finansavimas šaliai narė, jinai yra per nelygilga. Iš tiesų, mes šalis narės matyt neturime čia recepto, ką pasiūlyti Europos komisijai, kaip pagerinti šitą situaciją, kaip galima būtų sutrumpinti sprendimų prieimimą. E, bet e, jeigu šalis narė neturi savo nuosavų lėšų pradėti projektą įgyvendinti, tai geriau jau ir nesikreipti tos paramos, nes atleistasis jis negali tiek ilgai laukti, mm, reikalinga parama tuoj pat. Taigi ir šitoj vietoj e, dažnai pagalvoju, pati su savo kolegom taip pat turime Europos socialinio fondo lėšas. Gal būtų geriau naudoti jas, negu kad laukti, kol mes gausime paramą iš Europos komisijos globalizacijos fondo lėšų. Juk nėra skirtumo, kokiomis lėšomis yra finansuojama. Jo labiau, kad ir priemonės yra tos pačios aktyvios darbo rinkos politikos ir jokio didelio skirtumo nėra tarp Europos socialinio fondo ir globalizacijos fondo uh, taikymo. Netgi pasakyčiau, būtų paprasčiau ir lengviau. Taigi, Vis dar apie tai mes iš tiesų galvojame, bet yra kitas dalykas, suprantama, kad ekonominės krizės sąlygomis, kada šalis skaičiuoja savo biudžetą ir, ir, ir labai ieško galimybių, kiek galint daugiau įvairių šaltinių panaudoti, tai sakyčiau, čia globalizacijos fondas ateina mums, mums kaip, kaip parama. Uh, E, tokios būtų mūsų, tokie būtų mūsų pastebėjimai pagrindiniai, o dėl naujo laikotarpio 14-20 aš jau laiką savo baigiu ir mm, norėčiau tik tiek pakalb, pasakyti, kad Lietuva dar laikosi tikrinimo išlygos iš tikrųjų, kadangi klausimas dėl e, praplėtimo globalizacijos fondo ir naujų tikslinių grupių įtraukimo ir, ir naujų sąlygo atsiradimo kelią, prisipažinsiu, mums dar abejonės, mes nesame apsisprendę. Labai atvirai galėčiau pasakyti, kad žemės ūkis, pavyzdžiui, sako, kad yra gerai, kad žemės ūkio darbuotojai atsiranda kaip tikslinė grupė. Tačiau, kai mes diskutuojame platesnėje prasme, ar tikrai taip yra gerai, o kuo jie skiriasi žemės, ūkis, žemės ūkio darbuotojai kaip tikslinė grupė nuo kitų, kitų atleistųjų? Ar mes nediskriminuojame tarytum tuos atleistuosius, taikydami jiems išimtinės sąlygas? Parodykite. Taip pat e, mes esame pateikę savo poziciją, žinoma, ir, ir dėl kai kurių reglamentinių nuostatų. Aš gerbiamų parlamento narių čia nelaikysiu, kaip sakyti, prikaustytų dėmesio prie, prie detalių e, šito reglamento mes teiksime toliau savo nuostatas, bet manome, kad ir dar kitą parodė kad, kad iš tikrųjų ir įdarbinimo tas 50 e, procentų reikalavimas, jis tikrai nereglamentinė nuostata turėtų būti, kyla klausimas dėl tų 35 tūkstančių iš tiesų mm, išmokų, kaip jas panaudoti. Ir taip pat kyla klausimas dėl 65 procentų taikymo šaliai nariai, kaip komisija, kokiais kriterijais vadovausis pritaikydama, ar ta šalis gaus 65 procentų mm, reiškia paramą dydžio, ar, ar jinai gaus mažesnė. Yra ir kitokių kitų tokių smulkių dalykų. Taip kad mes negalime pasakyti vienareikšmiai, kad mes labai pasisakome prieš, už šitą fondą, bet taip pat e, matydami tam tikrus mm, ir, ir, ir pliusus, e, negalime pasakyti, kad, yra, ir, ir, kad esame ir prieš. Taigi būtų pakol kas šitokia mūsų nuostata ir, ir tokia mano patirtis, atsiprašau, ir, ir už laiką ir labai dėkoju uždėmesi. Pasiruošus atsakyti klausimus. Thank you. Merci beaucoup et nous en venons. Koju, dabar paskutinis mūsų svečias pasisakys, ponas Wolfgangas Jusmanas. Jis yra Europos fondo padalinio ministerijo vadovas Vokietijoje. Tai yra darbo ir socialinių reikalų ministerija Vokietijoje. Prašau. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung hier. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū už kvietimą. Aš iš tikrųjų dabar atvykstu užimdamas kitas pareigas, iš tikrųjų 15 metų um, dirbau ir Europos parlamente. E, ir dabar džiaugiuosi galėdamas čia vėl atvykti, kalbėti. Dešimt minučių gan dosnus man skirtas laikas iš tikrųjų, nes net parlamentarams tik po kokias dvi, tris skiriate paprastai, taigi džiaugiuosi. Aš pasidalysiu patirtimis surinkta Vokietijoje, pritaikant EGF fondo lėšas, konkrečiai paminėsiu projektus, pakartotinio užimtumo procentinę dalį ir taip toliau ir panašiai. Taigi, matote skaidrėje, kokius projektus pradėjome, bent jau Nokia, Karman, Heidelberg, Druk. Yra tos įmonės minėtinos penkios paraiškos e, buvo patiktos ir padėjome 6700 darbuotojų. 3000 maždaug 900 vėl rado darbą ir tai maždaug atitinka 58 procentų rodiklį. Tiesa, ta, tas reintegravimo koficijantas skiriasi neretai tarp 30 iki 80 procentų priklausomai nuo ekonominių sąlygų, nuo aplinkybių, kuriuose atsidūrė įmonė nebūtinai, bet kurios kvalifikacijos kelimo priemonės reiškia, jog bus rastas iš naujo darbas, pavyzdžiui, jeigu yra labai silpna ekonominės padėtis tuo metu. Ir mūsų patirtis rodo, kad darbuotojai, kurie yra geriau geresnės kvalifikacijos, rodo ir daugiau entuzijazmo, daugiau noro tą kvalifikaciją toliau kelti. Taigi EGF e priemonės taikome įvairiai. Ir turėjome priderinti jas prie skirtingų tikslinių grupių. Apskritai galima pasakyti, kad EGF Vokietijoje tikrai pasitvirtino Bet kaip mes konkrečiai to fondo lėšas pritaikome? Paprastai gal pasakysiu, turint galvoje darbo rinkos e, srityje taikomas priemonės, EGF yra, galima sakyti, jau tik kaip desertas prie viso kito meniu. Kodėl? Todėl, kad galvojant darbo politikos vystomos prasme yra tikrai labai nemažai priemonių skirtų kovoti su atleidimais ir, pavyzdžiui, viena vertus e, darbuotojams leidžiama dalyvauti įvairiuose procesuose, yra įvairios kompensacijos numatytos mm, darbuotojams ir taip pat socialinė prasme, netgi iki to, kol jau pritaikomos EGF lėšos, yra įvairių perkelimo priemonių, kurias turime. Atleiskit, turiu pakeisti skaidrę. Įvairios tos perkelimo priemonės Mm, pavyzdžiui, socialinis planas atitinkamas yra patvirtintas ir panašiai. Labai svarbu, galvojame, yra sieti įvairias paramos priemonės tarpusavyje ir EGF, dėl to ir paminėjau jį kaip desertą jau tik tai, mums leidžia dar labiau pagerinti esamas paramos schemas. Yra aišku įvairių Mm, tų paramos sričių ir perkelimas um, įvairus vyksta lėšų. Galime rasti tiesiog pasinaudodami AGF e fondo lėšomis netgi ir naujų darbų, darbuotojus remti. Taigi visą laiką deriname tą priemonių rinkinį, konsultuojamės tarpusavyje ir yra įvairių pavyzdžių puikių, kaip, pavyzdžiui, asmuo visiškai pakeitė savo profesiją, paliko tą darbo rinką konkrečią, kiti gal nusprendė e, pereiti, pavyzdžiui, prie karjeros mokyklos, švietimo srityje ar pedagoginės srityje, kiti nusprendė eiti studijuoti. Taigi įvairių tų karjeros galimybių esame užfiksavę, kai kurie, aišku, toj pačioj savo darbo sferoje susirado darbą. E, Taigi EGF yra e, kaip papildoma priemonė taikoma Vokietijoje prie jau nacionalinių įvairių taikomų schemų paramos. Taigi tikrai naudingas yra EGF, ypač kalbant, pavyzdžiui, apie vyresnio amžiaus darbuotojus, apie žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, tą parodė ir vidurio laikotarpio peržiūra. Kalbant apie gyvendinimą valstybėse narėse, tai jau matote matyti iš kitų pasisakymų, kad esama čia skirtumų ir iš principo galima pasakyti, kad mūsų integravimo koficijantas Europos Sąjungoje ar ne yra tik 11 procentų. Taigi dar galima būtų pagalvoti apie tai, kaip tą integravimo koficijantą padidinti. 11 procentų rodiklis, kalbant apie visas priemonės, aišku, yra žemas gana, bet reikia turėti galvoje, kad svarbi yra ir nacionalinė darbo rinkos politika, o ji ES skirtingose valstybėse narėse yra tikrai labai įvairi galvojant, pavyzdžiui, apie aktyvę įtraukti į darbo rinką ir įvairių priemonių vykdymą ar socialinių partnerių įtraukimą į procesus Vokietijoje, mes tą darome labai aktyviai, manome, kad tai yra centrinis elementas taikant ir EGF priemonės. Tai reiškia, kad valstybės narės privalo jeigu nori toliau plėtoti EGF priemonės, galvoti apie tai, kaip nacionalinės darbo rinkos paramos e, schemas taiko, kad nacionalinės priemonės ir EGF priemonės e, būtų siejamos tarpusavyje. Galima kai ką ir sukritikuoti, manytume. EGF yra lik, e, priemonė spręsti krizės padarinius. Ir Čia galima sukritikuoti paraiškų teikimo laikotarpį ir, ir sprendimo prieimimo laikotarpį. 9-11 mėnesių paprastai tai, už, tai yra tas laikotarpis, kiek viskas užtrunka, bet um, iš tikrųjų nebūtų buvę galima ir Vokietijoje pritaikyti EGF priemonių tinkamai, jeigu mm, visą laiką būtumėm kreipęsi dėl priemonių uh, pritaikymo pagal EGF, kadangi laikotarpis yra tikrai per ilgas, kol priimamas sprendimas. Kalbant konkrečiai apie Vokietiją, tai, kaip jau sakiau, EGF yra papildoma priemonė ir, kaip mano minėtas, desertas prie viso meniu mm, ne visada prireikia priemonių taikomų pagal EGF ir dabar pereinu dar prie komisijos pasiūlymų Man atrodo, čia yra viena principinė problema už jos lypinti. Buvo pastebėta, kad tik 10-15 procentų išnaudojamos lėšos iš EGF. Ir jeigu vis dėlto tokia priemonė yra taikoma ir nustatoma, kad lėšos nepanaudojamos iki galo, tai reikėtų galvoti apie struktūrinės problemas. Kodėl taip yra? Kodėl neišnaudojamos lėšos? Ir mūsų manim komisija padarė labai rimtą klaidą arba nuėjo ne tuo keliu. Ji tiesiog ėmėsi plėsti tą sritį, kuriai teigiamai galima pritaikyti EGF priemonės. Ir dabar jau štai yra kalbama apie žemės ūkį, apie tai, kad bent 5-6 priemonės bus taikomos būtent šioje srityje, bet tada jau matyti žemės ūkio komitetui reikia pavesti tas visas problemas, pavesti tas visas problemas spręsti. Nes šiaip jau darbo um, rinkai EGF priemonės pasitarnaudavo, bet dabar jau bus tikrai absurdiška situacija, kai bus ir ūkininkai įtraukiami į taikymos rytį, e, ir kitos tikslinės grupės, ir vadinasi EGF, pritaikydama šeštadalį priemonių būtent e, tokioms tikslinėms grupėms, jau pasikeis visa ta schema. Galima būtų argumentuoti, aišku, sakant, kad e, yra įvairių laisvosios prekybos sustarimų ir galbūt jie pakenkė žemės ūkio sektoriui, bet vis dėlto reikia pripažinti ir tą faktą, kad tada ši priemonė tampa priemonę žemės ūkiui remti, o nebe užimtumo ir, ir socialiniams aspektams e, gerinti. Ir dar vienas dalykas, kurį reikėtų, reiktų minėti, kalbant apie naująjį reglamento pasiūlymą, yra, kad visiškai neaišku, kokie yra tie naujieji kriterijai pritaikomi dėl krizės padarinių. Jie yra labai išplečiami ir viskas tampa vis mažiau konkretu. Dėl to ir tarybos formato diskusijose Vokietija nuolat sako, kad tokio EGF, e, koks yra dabar siūlomas naujajame reglamento pasiūlyme, mes nenorime. Ačiū. Um, merci, ja. Oju. Yra vienas klausimas, kuris nebuvo iškeltas ir galbūt būtų naudinga, jeigu jūs galėtumėte į tą klausimą atsakyti, būtent dėl krizės mechanizmo išplėtimo, kadangi mūsų pranešėja šiek tiek palėtė tą klausimą, Europos parlamentas labai griežtai pasisakė tuo klausimu. Už tai ir galbūt būtų naudinga prigrįžti prie to klausimo dar šiek tiek, bet aš jums vėliau dar e, visiems suteiksiu žodį, kai bus atsakoma į klausimus. Kas norėtų pasisakyti? Pone Bauer, pone Blinkievičiūtė, ponas Dardenas. Ponas Sarkas, ponė Berez ir pranešėja. Kągi, pradedame. Pone Bauer pirmoji. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül érdekesek voltak a... Dėkoju, ponė pirmininkė. Visos prezentacijos buvo tikrai labai įdomios, ačiū už jas ir turiu turis trumpus klausimus mūsų svečiams. Pirmiausiai dėl kofinansavimo, dėl bendro finansavimo. Kokia jūsų patirtis šioje srityje? kokiais šaltiniais galėjote pasiremti, galvodami apie bendrą finansavimą. Toliau antras dalykas dėl žemės ūkio sektoriaus. turime tikriausiai dar palaukti, iki kol žinosime, kiek lėšų konkrečiai bus skiriama žemės ūkio sektoriui, bet man atrodo, kad neteisinga tikriausiai iš šio fondo lėšų remti ir ūkininkus. Ir trečias klausimas, štai ką tik girdėtam pranešime buvo paminėta, kad EGF ir socialinio fondo pritaikymos rytis reikėtų gal priderinti tarpusavyje. Tai kokios čia konkrečiai galimybės jūs išvelgtumėte? Madame Blinkevičiūtė, pirmiausia. Pane Blinkevičiūtė, po to ponas Darden. Aš irgi dėkoju visiems trim pranešėjams. Iš tikrųjų, mums labai naudinga e, išgirsti tą patirtį, kurios, kurią turi šalis narės naudodamos EGF e fondo e, lėšas ir ypatingai vertingi pasiūlymai žvelgiant į perspektyvą. Iš tikrųjų, pirmiausia, aš norėčiau akcentuoti tai, kad EGF fondas sugebėjo panaudoti per pastarąjį laikotarpį galbūt apie 15 procentų tam skirtų lėšų. Tai yra rimtas signalas, kad kažkokias taisyklės, jeigu mes prisimam įsipareigojimą turėti tą fondą, reikia keisti. Bet kartu galim pasakyti, kad tos šalis, tose sektoriuose, kur panaudojo tą paramą, jos ją panaudojo sėkmingai ir tas fondas buvo naudingas. Todėl mano keli klausimai. Ar netrodo, kad jeigu mes susitarėm dėl EGF fondo būtinybės, kad apsiriboti 500 darbuotojų, tai yra per didelis skaičius, ypatingai žvelgiant į mažesnės ES šalis. Galbūt galima būtų jį šiek tiek pamažinti, kad mes galėtumėm efektyviau padėti žmonėm ten, kur masinė atleidimai ir 300, ir 400, ir 200 jau yra iš tikrųjų tragedija. Kitas dalykas. Kadangi EGF fonde lėšų E, matosi, kad buvo, yra ir gali ir toliau būti, jeigu ne žemės ūkis čia įsipainios, tai gal galima padidinti tą skiriamą dalį e, nuo 65 procentų į, į, į didesnę pusę, gal 70, gal 75 procentus nešalis narys galės tada panaudoti savo darbuotojai. E, trečias klausimas. Dėl to, kad rašomas reikalavimas, kad būtų nemažiau kaip 50 procentų e, darbuotojų įdarbinta per 12 mėnesį laikotarpį. Ir iš tiesų kila rimtas klausimas, kas yra stabiliam darbui, ką tai reiškia nuolatiniam darbui. Bet e, štai, pažiūrėjau, ekspertai pateikė ir e, e, e, Vokietijos atstovas, kaip sakė, tai per 12 mėnesį laikotarpių buvo įvairių karjeros galimybių. O kodėl e, e, tam tikra prasme profesijos įgymas ir mokymas negali būti kaip sėkmingas dalykas, panaudojant lėšas ir tai gali tęstis ilgesniam laikui ir nebūtinai per 12 mėnesių. E, ir paskutinis klausimas, iš tikrųjų ir man kyla labai daug neiškumų dėl žemės ūkio įtraukimo. Labai daug, kodėl žemės ūkis, jeigu priimam taisyklę, jeigu nusprendžiam, kad jis dalyvauja, jis turi dalyvauti bendrom taisyklėm, bent pagal bendras žaidimo taisyklės Jeigu toj srity netenka daug darbuotojų darbo, turi teisę naudoti šito fondu. Ir manau, kad ne kitaip turėtų būti, nes tada sutinku, gal nebe mūsų komitetas neturėtų svarstyti EGF fondo ateitį. Uh, Frédéric Dardenne et puis Alexandre Sarkas. Dardenne, po to Sarkas. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ekspertams už jų pateiktus, pateiktą informaciją. Norėčiau pasakyti, kad iš principo aš pritariu jų pateiktą informaciją ir jų pamastymams, nes tai iš principo atspindi ir mūsų poziciją, mūsų nuomonę dėl e, globalizacijos fondo. Aišku, jis yra būtinas ir išgirdome daug puikių pavyzdžių, kai buvo panaudotas tas fondas padedant darbuotojams e, susirasti naują darbą ir panašiai. Taigi, iš principo, tai daug prisidėjo e, prie situacijos gerinimo. Na ir išklausęs pasisakymų susidariau įspūdį, kad krizės tas reikalavimas iš tiesų yra labai aktuolus ir naudingas. Ir taip pat partnerių įtraukimas, socialinių partnerių įtraukimas irgi yra labai svarbus. Aš jau apie tai esu pasisakęs, kad būtina naujajame reglamente reikalauti, kad toks aspektas būtų įvestas. Taip pat, kad būtų išsaugotas e, bendra finansavimo reikalavimas. Ir man atrodo, kad dauguma iš mūsų pritarė tam, kad žemės ūkio sektorius, jo įtraukimas kelia tam tikrų problemų ir matyti reiktų čia detaliau išsiaiškinti parlamente, kaip tai bus padaryta. Aišku, gal tai nėra pats aktualiausias e, šiandienės mūsų diskusijos klausimas, tačiau kitose, kituose komitetuose irgi reikia tai e, aptarti ir tai tikrai yra užimtumo klausimas, o ne žemės ūkio klausimas, nes kalba eina apie visus darbuotojus, ne tik apie žemės ūkio darbuotojus. Taip pat e, buvo kalbama apie tai, kad reikia mažinti laikotarpį, trumpinti laikotarpį, per kurį yra apsvarstoma paraiška nuo to laiko, kai atleidžiami darbuotojai ir kai jau yra paleidžiamos lėšos. Ir norėčiau grįžti prie principinio klausimo. Kokie yra jūsų pasiūlymai, kaip būtų galima sutrumpinti tą laikotarpį? E, kito laiko, kai jau yra galiausiai skiriamos lėšos. Ir dar vienas e, nežymus klausimas susijęs su vokiečio eksperto pasisakymu aš iš principo pritariu tam, ką jisai sakė, tačiau nustebino šiek tiek pabaiga jo pasisakymo. Jūs teigiate, kad galbūt situacija nėra tobula, ją būtų galima e, tobulinti, taigi aš norėčiau, kad jūs e, galbūt plačiau pakomentuotumėte savo poziciją. Ačiū. Aleksandras Serkas. Gracias, Quiero también agradecer a los. Labai ačiū, pana pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti trims ekspertams atvykusiems pas mus, nes jų pasisakymai padės mums tęsti mūsų darbą. Turiu keletą klausimų Ispanijos ir Vokietijos ekspertams ir galbūt mano klausimų pagrindų jie galės išplėtoti tas problemas, kurios svarbios. Vokietijoje, kaip sakė ekspertas, E, globalizacijos fondas yra labai naudingas ir jis tinkamai dera su kitomis nacionalinėmis politikos sritimis, e, stengiantis restruktūrizuoti ekonomiką krizės akivaizdoje. Ir dėl to, kaip sakė ekspertas, jis buvo panaudojamas veiksmingai. Norėčiau sužinoti, kokiamis sąlygomis kaip konkrečiai e, šis fondas daro su nacionalinė politika. E, Ispanijos ekspertui norėčiau padėkoti už e, jų prieimimą mūsų Barcelonoje ir malonu buvo pamatyti, kaip atsidavusi ir Ispanijos vyriausybė krizės metu stengiantis padėti darbuotojams. Detaliau norėčiau paklausti apie žemės ūkį. Neišgirdau, kad nors vienas pritartų komisijos nuomonėje, penki šeštadaliai paramos tektų ūkininkams. Ispanija yra antra pagal dydį šalis gaunanti paramą žemės ūkiui ir ji yra viena iš labiausiai nukentėjusių krizės metu. Aišku, iš dalies dėl to, kad atsiveria žemės ūkio rinkos, panaikinti muitai Norėčiau paklausti pono Tortoero, jeigu šios lėšos būtų skirtos Žemės ūkio ministerijai, kas įvyktų praktikoje, kaip Jūs manote? Žinot, žinau, kad reikės Jums galbūt pasakyti nebūtinai pozityviai, bet vis dėlto. Dėl krizės mechanizmo pratesimo e, buvo tas klausimas e, keliamas. Pane Hiusman, Jūs teigiate, kad, teigiate, kad laikotarpis yra per ilgas? Taigi, koks jūsų vertinimų turėtų būti laikotarpis ir ką mano du kiti ekspertai, nes visi sakėte, kad laikotarpis turi būti trumpinamas. Na, aišku, yra tas stebėjimo laikotarpis, po to fondo lėšų mobilizavimo laikotarpis. Ir ponia Matskevičiane. Uh, geriau, man atrodo, pavyko. Mums teigia, kad socialinio fondo lėšas būtų galima geriau panaudoti. Kodėl? Kodėl jūsų manimų būtų geriau tą daryti per tą laikotarpį? Ir visiems trims ekspertams dar norėčiau tris pastabas išsakyti. Pirmiausia, ar jūs ne, manote, kad reiktų numatyti amžiaus ribą gauti paramą iš, iš šio fondo, nes fondo esmė yra remobilizuoti e, atleistus darbuotojus, kad jie galėtų vėl pereiti prie naujos darbo vietos. Na, o kai kalba eina apie vyresnio amžiaus darbuotojus, artėjančius prie pensinio amžiaus, uh, galbūt nėra lengva juos vėl įtraukti į darbo rinką. Taigi, ką Jūs manote apie tą amžiaus e, ribą? Kitas problematiškas klausimas. Tie du fondo mobilizavimo kriterijai yra regionas, kuris nukentėjo, arba įmonės, kurios nukentėjo, įmonė, kuri nukentėjo. Vokietijos atveju dėl Nokijos įmonės kartais susidaro įspūdis, kad realiai tuo atveju, kai buvo mobilizuotos fondo lėšos, konkrečios įmonės atveju, realiai tiesiog taip buvo panaudotos fondo lėšos, kai buvo perkelta, perkeltos stambios korporacijos padalinys. Ar nereiktų čia nustatyti kokiu tai konkretesnių reikalavimų dėl uh, E, fondo lėšų mobilizavimo įmonių atveju. Na ir aišku, čia turi būti taikomos atitinkamos sąlygos. Tačiau ar ES neturėtų tikėtis, kad e, tokios pačios tarptautinės korporacijos galėtų pačios sumokėti atleistų padalinių e, darbuotojams. Na ir trečias dalykas. Norėčiau Jums užduoti klausimą apie tai, ko galėtumėme pasimokyti iš to, kaip veikė globalizacijos fondas, kaip jisai buvo taikomas, kaip jį būtų galima palyginti su, su socialiniu fondu. Mano supratimu, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo atveju mums pavyko teikti paramą žmonėms tikslingiau. Ir tai buvo pagrindinė mintis. Ar jūsų vertimu taip ir buvo? Ar galbūt reiktų kažko pasimokyti iš, iš to, kai buvo mobilizuojamos e, fondo lėšos? Ir ar nemanote, kad dabar pežint teisės aktus galėtumėme galbūt kažką uh, padaryti tam, kad geriau koordinuotumėm įvairias programas, parama darbuotojams, taip pat ir galimybė mikro, teikti mikropaskolas, kitokią, kitokį finansavimą, kaip jau yra e, kitose europinėse programuose. Galbūt galėtumėme geriau pasinaudoti tomis priemonėmis, e, vykdant projektus, pažiūrėjau, naujų įmonių steigimų ir panašiai. Žodis pranešėjai. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju trims ekspertams. Man labai buvo įdomu jūsų paklausyti ir turiu klausimų. Pirmiausia, kolegai iš Ispanijos, Karlosui klausimas. Buvo įdomu pastebėti, kad Ispanijoje penki e, iš projektų buvo susiję su globalizacija, 13 dėl krizės Lietuvoje, tas santykis buvo 4 ir 1. Taigi atrodo, kad e, yra poreikis naudoti krizės kriterijų ir toliau. Nežinau, kokie skaičiai būtų Vokietijoje. Vėlgi, kolega iš Ispanijos sakė, kad norėtumėte išlaikyti krizės kriterijų. Sakėte, kad 65 procentų kofinansavimo dydis reikalingas, bet jis bus ir pagal naująjį pasiūlymą, jeigu e, regionas atitinka konvergencijos kriterijus. Taip turėtų būti e, ir Ispanijos atveju. Jūs kalbėjote apie tai, kad darbuotojų skaičių reikėtų keisti. Ir šiame kontekste man įdomu, ar 4.2 straipsnis nėra pakankamai lankstus. Čia kalbama apie mažas darbo rinkas, išskirtinės sąlygas, kuomet 500 kriterijus gali būti netaikomas, kuomet atleidimai turi rimtą poveikį vietos ekonomikai. Ar manote, kad tai yra pakankamai lankstu, ar reikia daugiau lankstumo? Du paskutiniai klausimai. Ar pradėjote įsikišmus, kai tik pradėjote, e, kai paprašėte EGF paramos ir ar iš karto? ir kiek pinigų panaudojate. E, Lietuvos kolegijai noriu paklausti. Rezultatai skirtingomis sąlygomis buvo skirtingi. Kokie veiksniai lėmė tuos skirtingus rezultatus? Antra, norėčiau sužinoti, ar pradėjote taikyti iniciatyvą iš karto, nes minėjote, kad ESF galbūt galima būtų geriau panaudoti. Taigi, ar jūs naudojate derinį iš kelių fondų, kad padėtumėte atleistiems darbuotojams? Aš suprantu, kad jūsų kofinansavimo dydis e, iš jūsų socialinio fondo yra geresnis negu iš EGF kalbėjote apie apimties e, plėtimą ir sakėte, kad diskutuotina, e, kad būtų galima įtraukti čia ir ūkininkus. Norėčiau išgirsti jūsų paskutinį komentarą apie tai. E, klausimai Vokietijos atstovui. Puiku, kad jūs pasakėte puikų, puikių rezultatų. Aš dažnai apie tai girdžiu ir malonu, kad jūs tai patvirtinote. Tačiau jūs taip pat sakėte, kad komisija neteisingai žiūri, taikydamas, išplėsdama taikymo sritį, traukiant ūkininkus. Taigi, klausimai, ar manote, kad reikia ūkininkus įtraukti? Antra, jeigu jie bus įtraukti, ar tuo pačiu pagrindu kaip ir visi darbuotojai, ar skirtingų pagrindų? Ir jeigu skirtingų pagrindų, ar komisija turėtų spręsti dėl šio kriterijais ir panaudoti deleguotosius aktus? Ir pagaliau, man atrodo, jūs apie tai kalbėjote dėl sumų, bet vėlgi, Kolega iš Vokietijos kalbėjo apie krizę ir kad pagal naują reglamentą e, krizė apibriešta per daug e, apskritai. Norėčiau sužinoti, kaip jūs norėtumėte sugriežtinti apibriešti. Aš kalbėjausi su komisija, čia kalbu apie 2B straipsnį. Čia kalbama, kai darbuotojai atleidžiami dėl rimtų problemų vietinėje regione ar e, nacionalinėje ekonomijoje dėl nenumatytų sąlygų. Ar galima čia pademonstruoti ryšį tarp krizės ir atleidimų? Pavyzdžiui, gali būti e, kažkoks potvinis, kuris sugriautų įmonę, ar dar kažkas, kas keltų problemų oro linijai, pavyzdžiui. Taigi, kaip Jūs manote, reikėtų pakeisti šias apibrieštis ir kokią tai duotų naudą? Ačiū. Kągi, nesusitikinusi, kad visi trys ekspertai pasižymėjo visus klausimus ir per penkias minutės galės atsakyti visus tuos iškeltus klausimus. Taigi, tą pačią tvarką dabar pakviesiu prelegentus ir pradėsime nuo ponios Matskevičianės. Ačiū labai. Ačiū labai už gausybę klausimų. Uh, Bandysiu susikoncentruoti ir aš labai atsiprašau, tikrai į visus matomai nespėsiu atsakyti, bet kas man atrodytų visų taip na, svarbu paminėti. Na, iš tiesų, žinoma, Lietuvai 65 procentai kofinansavimas yra geriau negu 50 procentų. 85 procentai Europos socialinio fondo lėšų dar geriau negu 65 procentai. Jūs teisingai gerbiamą parlamento narė paminėjo, taip, Lietuva būdama priskir, priskirta prie besivystančių šalių gauna socialinio fondo paramą su e, 80 85 procentų finansavimu, tai kofinansavimu. Taigi čia abejonių dėl to nelieka. Taip, Lietuva pradėjo taikyti paramą atleistiesiems bedarbiams iš karto, dar tik pradėjus renkti paraišką, ir, o žmonėms susiregistravus darbo biržose, todėl kad taikėme užimtumo fondo lėšas, tai yra užimtumo fondo, kurios ateina iš biudžeto lėšų. Jeigu tokių lėšų nebūtų, nebūtų įmanoma pradėti įgyvendinti projekto visiškai. Taigi čia galėčiau pažymėti, tokiu būdu ir buvo e, kombinuojami šaltiniai ir sulėjamos priemonės, sakykime šitaip ir globalizacijos fondo ir užimtumo fondo lėšų. Ką reikėtų pakeisti, kad šita situacija pasikeistų ir kiek reikėtų sutrumpinti terminą? Aš suprantu, kad e, net ir Lietuvoje vertinant projektus užima laiko paramos suteikimas e, projektams, tačiau trys mėnesiai tai būtų idealu. Aš suprantu, galbūt tai yra neįmanoma pasiekti ką reikėtų padaryti dar, dar laisviau. Jeigu būtų, aš kaip atsiprašau, taip mėgstu sakyti, mano valia, jeigu būtų mano valia, su kuo mes susidūrėme. Negalima, įgyvendinant sektorinius projektus, negalima įtraukti kitų įmonių, kurios jau nėra e, iš to paties sektoriaus, bet jos nėra įmonių sąraše pateiktų projekte. Kodėl ne? Jeigu, matau, jeigu mes matome šalis, kad lėšų galime sutaupyti, lėšų atsiranda daugiau, galbūt mes galėtumėm įtraukti dar papildomai kitas įmonės tos, to paties sektoriaus, gal galėtumėm būti dar, dar lankstesni šituo, šituo klausimu. Teisingai kolega iš Vokietijos paminėjo, kad labiau einama į plautį, bet nelabiau koncentruojamasi galbūt ties tų pačių problemų, galbūt sprendimų ir dar, darant IGF dar tikslingesnį. Ehm, na, toliau Taip pat e, norėčiau paminėti dėl e, ketvirto straipsnio, dėl 500 atleistųjų. E, taip iš tikrųjų ir dabartinis reglamentas ir, ir, ir kitos perspektyvos reglamentas numato šitokią galimybę galima ir pateikti parišką su mažesniu darbuotojų skaičiumi iš tikrųjų. Bet kai mes kalbame apie atleistuosius įmonėse, vis tik tai Lietuvai 500 yra per, ir šita, tai yra įtvirtinta reglamente. Jeigu yra atleidimai iš įmonių, mes turime išlaikyti 500 ribą atleistųjų. Ir e, Lietuvai tai yra per didelė riba, todėl kad e, Lietuvos ūkio subjektai, kuriuose darbuotojų skaičius 500 ir daugiau tesidaro tik tai 0,2 procentus nuo viso ūkio subjektų skaičiaus. Ir, ir, ir, ir tai yra kaip ir mums sudaro problemą. Dėl e, žemės ūkio darbuotojų Na, aš tikriausiai nieko naujo negalėsiu pasakyti, nieko aš pasakiau, kad pradžioje savo, tai yra savo pranešimo metu. Vis tik tai atleistieji iš žemės ūkio, nepaisant to, kokiu priežasčiu jie netektų darbo, ar tai, būtų, ar tai būtų krizė, ar tai būtų netikėta krizė, ar tai būtų, nežinau, dar kažkas tai tokio, jie vis viena registruosis darbo biržoje ir jiems nustatyta tvarka, jie bus atleistieji, kurie yra draudžiami nuo, nuo nedarbo, jie moka į, į mokesčius valstybė, jiems bus pritaikytos visos užimtų užimtumo garantijos ir jie gaus visas išmokas nu, numatytas užimtumo rėmimo įstatymu. Štai toje vietoje Lietuva ir, ir, ir mano, kad ar yra reikalingas atskiras um, reglamentavimas, kaip paremti dar atskirai žemės ūkio darbuotojus. Jeigu aš kažką labai pamiršau, būsiu labai dėkinga, jeigu man priminsite iš tikrųjų, kokį dar svarbų klausimą galėčiau atsakyti. Bet norėčiau suteikti ir kolegoms galimybę dar pasisakyti. Ačiū. Merci, Monsieur Carlos Tortuero Martin. Eh, voy a intentar también contestar al mayor número. Ponas Karlas Tortuero, ačiū už teiktą žodį. Aš taip pat pasistengsiu kiek įmanoma daugiau klausimų apimti iš tos daugybės, kuri buvo užduota. A la financiación, ¿no? a las fuentes de financiación. Eh... Kai dėl finansavimo dydžio ir šaltinių Ispanijoje finansavimo šaltiniai e, finansavimas yra tiekiamas per, per e, autonominės e, autonominius regionus, o valdymo organizacija valdo visas pagrindinės lėšas. O institucijos atsakingos už užimtumo politiką autonominėse regionuose ar ekonominės politikos institucijos regionuose. Tai yra lėšos nėra skiriamos tiesiogiai iš biudžeto, bet iš regioninių biudžetų. Dėl bendresnių pastebėjimų. Kaip dera e, socialinis fondas ir globalizacijos fondas. E, jie aiškiai papildo vienas kitą. Socialinis fondas yra susijęs su struktūrinė politika ir yra e, susijęs su visais ES, kurie nori pagerinti savo situaciją, mokydamis ir taip toliau. Yra nacionalinio lygio strategija ir europinio lygio strategijos e, daugia, laikotarp, daugia mečių laikotarpių ir tikslai keičiasi, jeigu pasiekas vienas tikslas, e, tai, tai pasiekima per daugiametę programą po globalizacijos padarinių fondo. Fondas yra tikslingesnis, jis yra tarsi ir vienkartinėms problemams skirtas spręsti, kuomet daug darbuotojų praranda darbą vienu metu. Taigi ta prasme, abu šie fondai tarsi dirba ir skirtingos sritise, tačiau papildo vienas kitą. Ispanijos patirtis E, rodo, kai kalbama apie paramą iš globalizacijos padarinių fondo, e, rodo, kad laikotarpis yra per ilgas, kad galima būtų panaudoti šią paramą. Laikas nuo paraiškos patekimo, jos patvirtinimo viso laikos reikalingo aptarimui administracijos lygmenyje, reiškia, kad e, ta programa netenka savo tokio netidėliotino veikimo galimybės, kas yra juk iš tikrųjų šio fondo tikslas. Kartais regioninės vyriausybės gali užbėgti už akių ir e, panaudoti Europos socialinį fondą ar regiono veiklos programą, nes kiekvienas regionas Ispanijoje turi savo programą. Taigi jos panaudoti, panaudotų autonominio regiono e, lėšas. Tačiau tuo met, kai jau a, e, lėšos iš AGF a, e, pateikiamos, jos gali būti, pa, jis gali papildyti a, jau vykstantį projektą. tačiau jeigu tokia parama nėra paskiriama, tai kartais projektą neįmanoma užbaigti, negalime įvykdyti. Kai dėl konfinansavimo dydžio, tai mūsų nuomonė kliūtis dabar verčianti mus e, dabartinės pasiūlymas, jeigu būtų sumažintas kofinansavimas iki 50 50 procentų būtų neįmanomas. Tai yra žingsnis atgal. Tuomet nebūtų jokios prasmės tai daryti, jeigu kai turime galvoje reikalų su fondu, kuris, kuriame yra dar daug pinigų, o juk šiuo metu susidurime su rimta ekonominė krize. Taigi 65 procentai buvo minėti 75, 85 procentai, tačiau šiomis sąlygomis bet koks bendrijos lėšų dalies padidinimas duotų daug geresnių rezultatų. Kai dėl darbuotojų skaičiaus, tai galima būtų kalbėti apie 300 galbūt darbuotojų. Ispanijoje ekonomika pagrista mažomis įmonėmis. Tokių bendrovių skaičius yra didžiulis. Aišku, galima numatyti tą ribą ir didesnę, tačiau tuomet tai kalbam, kalbame tik tai apie labai didelį atleidimų skaičių vienu metu. Noriu padėkoti kolegai Cerkas ir už užmalonius žodžius, kai jis kalbėjo apie Europos parlamento vizitą Ispanijoje, tačiau norėčiau dabar keletą žodžių tarti apie žemės ūkį. mums nesuprantama, kodėl žemės ūkio darbuotojai traukiami į globalizacijos padarinių fondą. Žemės ūkio politika turi savo fondus, turi savo kultūrą, savo tradicijas ir savo tikslus ir konkrečius uždavinius. Todėl aš neįsivaizduoju, kaip tokią didelę dalį AGF lėšų būtų galima skirti žemės ūkiai. Ir taip pat mūsų nuomonė būtų iškraipomi EGF tikslai, jeigu tai būtų panaudotas tas finansavimas. Galbūt žemės ūkiu reikėtų numatyti specialų fondą. Ir tuomet tam tikrų išteklių neliktų kitiems verslo objektams, kitoms įmonėms. Tačiau žemės ūkio įtraukimo į e IGF e, mes nepritarėme. Atsiprašau, bet e, nenoriu jūsų nutraukti, tačiau galbūt galėtumėte rezumuoti savo kalbą keliais paskutiniais sakiniais, nes norime dar suteikti žodį kitam ekspertui. Ponas Tortuero. Globalizacijos fondas yra labai svarbus. Ir jis gali padėti žmonėms praradusiems darbą, kai atleidžiama daug darbuotojų, jis turi būti išlaikytas ir jis turi padėti gerinti valdymą, gerinti efektyvumą, tačiau tuo pat metu mums reikia ir didesnio vietos dalyvių ir institucijų įtraukimą. Ačiū. Toliau panas Kuzemanas. Kągi, dabar kaip nors greitai bandau. Amžiaus riba. Turint galvoje geografinę raidą ES, tai tikrai nebūtų tikriausiai klaidinga mintis. Gal galima būtų numatyti tam tikras galimybės e, susijusias su amžiaus riba, nes kol kas matyti viskas ne visai atitinka mūsų geogra... ge... demografinę politiką. Toliau manytume, kad šešių mėnesių laikotarpis galėtų būti visai realistiškas apsvarstyti paraišką ir suteikti lėšas. E, buvo kalbama taip pat apie perkelimą gamybos į kitas šalis. Buvo minėtas toks pavyzdys, pažinokios atveju, bet iš tikrųjų pirmiausia socialiniai partneriai įmonės viduje dar tarėsi dėl tam tikro socialinio plano, dėl įvairių perkelimų, dėl atleidimų ir tik tada jau taikomos EGF priemonės. Taigi nėra taip. Nors ir įmonės kuriuose daug darbuotojų atleidžia, kartais taip kalba, kad mes tiesiog pirmiausiai skatiname su socialiniais partneriais susėsti, suderinti tą planą, o paskui jau žiūrime, kaip galima pritaikyti, būtų galima papildomai EGF priemonės, šalia dar vietinių darbo, darbo rinkos priemonių. Ir Vokietijos darbo ir socialinių reikalų ministerija atsakinga už paraiškų teikimą esame sudarę administracinio pobūdžio sustarimus su Vokietijos darbo birža ir kai jau socialiniai partneriai sutara dėl socialinio plano, dėl atleidimo įvairių detalių, tada jau yra imamasi kitų papildomų priemonių. Ir tada mes užbėgame už akių tam, kas vis dėlto keliama kaip problema visuomenės akise, tai yra, kad jau iš anksto imama žiūrėti, kaip čia EGF tas priemonės būtų galima pritaikyti, kad dar daugiau asmenų galėtumėm atleisti, turėdami galvoje, kad bus priimtos EGF priemonės. E, ir iš tikrųjų mes tą problemą veiksmingai sprendžiam iki šiol, jau septynerius metus laiko. Toliau, galima, ko galima pasimokyti iš EGF ir ESF fondų taikymo praktikos. Su komisija taip pat daug pokalbių įvairių vyksta ir turint galvoje naująjį pasiūlymą, uh, naują reglamentą, reikėtų gal labiau susitelkti ties tikslių priemonių taikymu. Reikia kelti ir konkretų klausimą, kokia papildoma nauda šios priemonės. Jeigu yra tam tikri tikslai, kurių siekiama, ar priemonės pritaikymas iš tiesų leidžia jų pasiekti. Trumpai tariant, bent jau mes galvojant apie naują JGF e pasiūlymą ir reglamentą, vis dėlto galvotumėm apie konkrečiai į darbo rinką e, orientuotas priemonės. O ESF fondo kontekste iš tikrųjų darome juk visiškai priešingai. Mes ten bandome orientuotis į konkrečias tikslinės grupės ir neturėtų EGF fondas eiti tuo pačiu keliu kaip ir ESF. Nes iš tikrųjų tai būtų matyti žingsnis į priekį ir paskui du atgal, bandant taip daryti. Toliau dėl bendro finansavimo rodiklio bent mums tai problemų nekelia. Yra įvairių išmokų numatytų darbo biržos veiklos kontekste ir pagal anksčiau pristatytą procedūrą galim tikrai labai daug priemonių pritaikyti ir grupėms skirtų įvairių formų kvalifikacijos kelimo priemonės yra numatytos. Ar galvoti apie EGF fondo kai kurių nuostatų išbraukimą? Jeigu pažvelgsim į mūsų patirtį 2006-2007 metais diskusijos metu mes jau pasisakėme prieš EGF, nepasisakėme už tokias intervencinės priemonės ir iš tikrųjų ir dabar taryba vėl lygiai, taryboje Vokietija lygiai taip pat e, kalbės, jeigu yra kalbama apie naująjį reglamento pasiūlymą, kad ir pakeista šiek tiek e, Vokietija vis dėlto pasisakytų prieš jį. Tiek iš Vokietijos pusės. Dėkoju leiskite man išreikšti nuostabą dėl Vokietijos pozicijos dėl fondo. Iš tiesų, Vokietijos patirtis labai mus gerai pamoko, kaip naudotis EGF pagal naują reglamentą. Ir kai kažkas pasiteisina ir veikia sklandžiai, Vokietija nusprendžia, kad to nereikia. Tai aš na, nebandau pulti jūsų, čia suprantu, kad yra vyriausybės pozicija, bet vis tiek noriu tą nuostabą iš, išreikšti savo dėl to, kaip elgėsi Vokietija. Na ir tikrai reikia Europai dabar veiksmingų priemonių kovojant su krize. Pone Harkin, norite irgi pasisakyti? Aš, jeigu dvi minutės, na gerai, vieną minutę ir dar vieną minutę atsakymui tada paliksiu. Paskutinis kalbėtojas kalbėjo apie Vokietijos vyriausybės poziciją. Jis pasakė, kad naujoje pakeistoje formoje, kurios, kuriai nepritarė, minėjo dvi problemas. Pirmiausia, ūkininkų įtraukimą ir krizės apibrėžimą. Ar yra kitų problemų, kurios e, kelia sunkumų, ar čia yra dvi pagrindinės problemos Vokietijos vyriausybei? Gal galėtų jisai man pasakyti. Ačiū, sako pirmininkė, dėkoju kad patikslinote. Aš jo, iš pasisakymų supratau, kad e, būtent e, tokia yra, tokia, visuomet buvo tokia Vokietijos vyriausybės pozicija. Galbūt kolega iš Vokietijos galės patikslinti. Prašau, na žodis jums. Gal dėl krizės koncepcijos apie porą dalykų jau buvau užsiminęs, bet net jeigu ir parlamentas, pažiūrėjau, numatytų tam tikras korekcijas dėl ūkininkų, dėl aiškesnės krizės e, savokos apibriešties. Kiek aš žinau, Vokietijos pozicijos taryboje tai niekiek e, nei per nago juodimą nepakeistų, ji tokia yra, kokia yra. Man atrodo, visiems žinoma. Aiškus ne EGF fondui. Tik tie galiu pasakyti dabar. Mais vous nous confiez tačiau jūs patvirtinate dabar mums, kad e, jūsų Vokietijos patirtis yra labai pozityvi, kai buvo e, panaudoji, panaudojamos fondo lėšos. Jūs jau galite patvirtinti, kad ta patirtis buvo sėkminga Vokietijoje. Gan keistoką situaciją, aišku, mano dabar. Aš kaip atsakingas už EGF tiesiog pristačiau rezultatų, rezultatų suvestinę, mūsų patirtį. Taip pat sakiau, kad jeigu pažiūrėsime į visą darbo rinką ir čia taikomas mūsų nacionalinės priemonės, EGF fondas yra tik desertas prie viso to priemonių meniu. Ir sakiau, kad net jeigu EGF fondo nebūtų, mūsų darbo rinkos priemonės yra iš tikrųjų pakankamos ir paramos schemos. Ir Vokietijos vyriausybė apie visą tai taip pat žino. Ir, ir štai tokia jos yra pozicija. Na, nieko negaliu padaryti. Dėkoju už patikslinimus, kurie mums yra labai svarbus. Dabar dar vėlesnio panios Harkin pranešimo etapo. Mes dabar ponios Harkin pranešimą siūsime vertimui ir kartu su ne su biudžeto komitetu, sako pirmininkė, bet Žemės ūkio komitetu. E, organizuosime kartu savo darbą. Taigi ačiū labai e, poniai ir dviems ponams, kurie pas mus atvyko. Aš manau, kad diskusijos tikrai buvo labai atviros ir labai įdomios komiteto nariams. Buvo aiškiai, aiškios mintys išsakytos dėl žemės ūkio klausimo, pavyzdžiui. Kągi, dabar periname prie 14 darbo tvarkės punkto ir žodis teiksiu ponui Frederikui Derden, kuris, yra, kuris pristatys pakeitimus savo nuomoniai dėl pirmosios dvejato paketo dalies, kur kalba eina apie reglamentą dėl valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo eurozonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai grėsia ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo. Taigi prašau, žodis pranešėjai. Ačiū, ponia pirmininkė. Palauksiu gal porą minučių. Ačiū. Kągi, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, buvo pasiūlyta nemažai pakeitimų, 90 iš principo maždaug. Šiai nuomoniai dėl pranešimo ir dar papildomų pakeitimų ketinu irgi pats, e, pats pasiūliau. Na, bendrai dauguma pakeitimų yra susiję tarpusavyje ir juose pritariama tam, kad reiktų galbūt kažkaip juos suvienyti į kompromisus ir kitą savaitę aš su šešėliniais pranešėjais bandysiu tuos pakeitimus apjungti į kompromisus, bet gal keliais žodžiais aptarsiu tą pakeitimų gausą. Pirmiausia, kalba eina apie kompetencijas, konkrečiai apie mūsų komiteto įgaliojimus, kalbant apie atitinkamus pakeitimus, kurie daugiau, mano manimu, pritiktų ekonomikos reikalų komitetui, ypatingai kai kalbama apie naują procedūrą, daugumos balsavimą taryboje, aš manau, kad čia reiktų šį beitą pasiaiškinti. Dėl to, ar mūsų komitetas galėtų apskritai išsakyti savo nuomonę dėl tokių pakeitimų. Uh, Ir ar reiktų iš, iš, išsaugoti tuos pakeitimus arba pasi, padiskutuoti su komiteto nariais ir tiesiog nuspręsti, kad reikia juos atmesti. Tiesiog čia yra pirma um, tema, apie kurią reiktų padiskutuoti. Kitas klausimas, kuris irgi atsispindi daugelie pakeitimų, būtent makroekonominės sąlygos e, struktūrinių fondų lėšoms panaudoti. Ir yra pakeitimų, kur siūloma šešto straipsnio pirmąjį punktą išbraukti. Aš pasiūliau pakeitimą priešingą kryptimį, teikdamas, kad vietoj to, kad reiktų daryti spaudimą su sunkumai susiduriančiai valstybė, reikia jį padėti ir bandyti aktyviau panaudoti solidarumo priemonės ir padėti tai šaliai Taigi čia reiktų išsiaiškinti, kokia strategija būtų geresnė ir aš tikiuosi, kad mes dėrybose apie tai padiskutuosime. Na, dar vienas elementas, kurį norėčiau išryškinti. Kategoriškas požiūris tam tikrų frakcijų, tam tikrų narių, kurie siūlė pakeitimus. Uh, E, kuriais bandoma tiesiog paprastai išbraukti atitinkamas e, teksto dalis dėl dviejato paketo, ypatingai dėl požiūrio į šešeto paketą, dviejato paketą ir taip toliau. Aš manau, kad turėsime galimybę savo nuomonę išsakyti ir šiam tekstui suteikti aiškesnių minčių ir pozicijų, atsižvelgiant ir į strategijos 2020 tikslus, kalbant apie augimą, apie socialinius tikslus, užimtumo tikslus. Aš manau, kad reikia pasinaudoti galimybę ir sudėti tuos akcentus e, būtent šioje nuomonėje. Taigi tiek e, apie pakeitimus. Ačiū. Ponas Dubak. Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een aantal uh, amendementen en opmerkingen geformuleerd op het... Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė, aš taip pat turiu kelis pasiūlymus dėl pakeitimų. E, pono Derden nuomonė. Iš esmės pritariu komisijos pasiūlymų, taigi ir ponui Derden pritariu, kad reikia toliau plėtoti tas priemonės, nes turime um, užtikrinti struktūrinės reformas valstybėse narėse, bet turėti galvoje ir e, biudžetinės drausmės reikalavimus. Man patinka taip pat ir čia siūlomi pakeitimai, reikia stipresnio ekonomikos augimo siekti ar jį skatinti, bet nepakanka vien minėti darbo vietų kūrimo, pavyzdžiui, reikia pagalvoti apie tai, kaip tai praktiškai veiks. Sutinku. E, norėčiau atkreipti dėmesį į 28 pagrindinių teisių um, sutarties, um, pagrindinių teisių hartijos punktą. Gerai, kad jis yra minimas, bet reikia turėti galvoje ir teisę į darbo vietą ar į darbą. Dėl to pat savo ruoštų pateikiau pasiūlymą dėl pakeitimo ir labai tikiuosi, kad pranešėjas, atsižvelgdamas į diskusiją, mm, jam taip pat pritars. Taigi, jeigu norime didesnio augimo ir užimtumo skatimo ES, tai turime galvoti apie struktūrinių e, reformų vykdymą. Tas jau buvo minėta aišku, mes, mūsų komitetas, nesame išskirtinai už tai atsakingi, bet nepaisant to galvočiau, kad komitetui pravartu būtų pasiūsti signalą apie tai, kad mes galvojame apie tai, kaip reikėtų vykdyti struktūrinės reformas. Ir turiu šiam kontekste du pakeitimus dėl pasiūlymų. Vienas susijęs su tuo, kad e, jau anksčiau buvo konstatuota, kad valstybės narės nepajėgia e, kontroliuoti viena kitos, tai aišku susiję ir su šešių teisės aktų priemonių rinkiniu ir kitais dar teisės aktais, kuriais esame anksčiau patvirtinę. Kita vertus, reikia ir stipresnio, glaudesnio ekonominio dialogo tarp ES e, institucijų ir taip pat nacionalinių parlamentų, tai užtikrins didesnį skaidrumą pačios procedūros ir reis, leis užtikrinti reikiamą um, teisėtumą e, visų šių priemonių Na ir tikiuosi, kad su, su visais šešėliniais pranešiais iš tikrųjų pasieksim gero rezultato čia. Simplimu, dėkoju už pasisakymą. Jūs iškėlėte keletą temų, kurios susijusios su to, kad ar nereiktų tų e, pakeitimų teikti ekonomikos reikalų komitetui, o ne šiam komitetui, nes panašu, kad ten ekonomikos ir pinigų reikalų komitetui daugiau e, pritaik, pritaikytini tie pakeitimai. Na, aišku, skėlėte tą kompetencijos klausimą. Taigi reikia pasiaiškinti, ar autoriai nenorės atsimti tų pakeitimų ir galbūt pateikti tuos pakeitimus ekonomikos pinigų reikalų komitetui. Pone Super. Obrigada, senhora Presidente. Justificar eh, a nota. Ačiū, ponia pirmininkė. Ehm, pakalbėsiu tik apie mūsų pakeitimus. Aš pakeič, pateikiau pakeitimų, norėdama pasakyti, kad reikėtų atmesti komisijos pasiūlymą. Mano nuomonė, biudžeto ir ekonominės stebėsinos priemonės Mm, reikš dar daug griežtesnių taupimo priemonių atsiradimą. Ir tai gali būti dalykai, kurie dar labiau apsunkins žmonių gyvenimą. Turime atsižvelgti į šiandienos realybę. Apskritai, šiame komitete reikia galvoti apie tai, kaip tos griežto taip, taupimo priemonės taikomos įvairiose šalyse. Darbo laikas ilgėja, sąlygos atleisti žmonės iš darbo paprastėja ir tokiamis sąlygomis, sąlygomis nedarbas padidės. ne tik, kad atsiras daugiau nedarbo, bet bus sunkiau ir įdarbinti žmonės. Ir turint galvoje ekonominį nuosmukį, tokios priemonės užgneužia bet kokį augimo ar bet kokią augimo ar darbo vietų kūrimo perspektyvą. tai yra akivaizdi tiesa, jeigu nebus jokių veiksmų, nebus ir ekonomikos augimo. Tokia yra mūsų pozicija atmesti šį pasiūlymą. Pone Turinen. Um, some, some comments, uh, on, on the... Keletas minčių apie šį pranešimą. Atsiprašau, kad pavėlavau jūsų pranešimo pristatymą dėl pačio režimo. Tai yra dviejų dokumentų paketas ateinantis po šešių dokumentų paketo. Taip mes sekame nustatytą liniją ir visa tai yra susijęs su viešaisiais biudžetais, su skolos kontrolę. Žinoma, viso to nepaten, nepakanka, krizės tomis priemonėmis dar neišspręsi. Yra priemonių, kurios e, tik tai didina cikliškumą, kaip buvo minėta. Tačiau kaip komitetas ir kaip politinės frakcijos mes turime suprasti, kad e, šios priemonės bus. Taryba netgi paprašė mūsų pa pagreitinti pranešimo tvirtinimą. Taigi visos priemonės e, bus. Tiesiog mes galime padaryti poveikį e, turiniui. Ir žalieji sako, kad e, programos šalims, kurios patiria didelių sunkumų pagal Darden pranešimą, turi atkreipti dėmesį į jų augimo perspektyvas, ne tik į biudžetą, neatsižvelgiant į augimo darbo vietų 20 metų strategijos tikslus, taigi reikia vienodos disciplinos tiek vienoje pusėje, tiek kitoje. Ir mes bandome pateikti daug pakeitimų šią prasme šie pranešimai būtų daug geresni, jeigu mūsų komitetui mums pavyktų e, įterpti tuos pakeitimus, taip pat ir ekonomikos komitete. Tokia yra mūsų nuomonė. Taip, ji galbūt e, vien pusė, tačiau kita vertus šios priemonės bus. Taigi geriau kovoti už tai, kad turinys būtų geresnis. Ypač Dadam pranešimas gali būti naudingas dėl viso reglamento, dėl šalių patiriančių didelių sunkumų. Nes šiuo metu šis rytis nėra reguliuojama, kas vyksta Graikijoje ir jos santykis ir tarp Graikijos ir komisijos nėra niekaip reguliuojamas, nėra taisyklių, teisinės apsaugos sistemos. Tai reiškia, kad mažinami atlyginimai, komisija teikia rekomendacijas dėl atlyginimų, o čia mes turime galimybę įtraukti socialinės sąlygas, kad būtų laikomas tam tikrų atlyginimų nustatymo taisyklių. Taigi turime galimybę įtraukti tam tikras taisyklės siekiant kažkokios naudos toms šalims. Taigi to, toks būtų šiek tiek kitoks e, žvelgimo į visą šį reikalą bu, e, variantas. Daugiau kalbėti norinčių nėra, todėl suteiksiu vėl žodį poniai Dardan. Bet prieš tai turiu pasakyti, kad nors daug klausimų čia tarsi ir klausytų ekonomikos komiteto kompetencijai, yra šiokia tokia teisinė sumaištis dėl komisijos pasiūlymo, dėl to, ką siūlo valstybės narės ir tai, kas numatyta tarptautiniuose sustarimuose. Ekonomikos komiteto pranešėjas tikriausiai turės įtraukti sutarties ir antrinių teisės aktų turinį ir Mažiausiai galima pasakyti, kad to tarptautinio sustarimo likimas vis dar nenuspręstas nes e, sužinojame, kad Airija ratifikuos tarptautinį sustarimą referendumo keliu. Tai reiškia, kad gali tekti dėrėtis dėl to, tos naujos sutarties. Iš naujo. Ponas Darda. Ačiū. Dėkuoju kolegoms už komentarus ir už savo pakeitimų pristatymą. Norėjau daugiau pakalbėti apie ponios turinio, turinant žodžius. Iš tiesų mes norime labiau subalansuoto teksto. Ir tokia yra ir mano nuomonės esmė. Norėtume, kad biudžeto veiksniai atsižvelgtų į 20 metų tikslus, socialinės anglaudos augimo ir užimtumo tikslus. Ir kai kurie pakeitimai sustiprina šią idėją, taigi tikiuosi dėl jų mums pavyks susitarti. Tarkime šitaip, jeigu mes neįtrauksime šių dalykų į savo nuomonę, tai nemanau, kad koks kitas komitetas e, tokius dalykus įrašys. Svarbu pabrėžti tuos dalykus ir e, galutinėme pranešimo variante. Taigi, tikiuosi, kad mes su šėliniais pranešėjais sutarsime dėl jų. Havai. Kągi, dėkuoju ir linkiu jiems, jums e, sėkmės grupuojant pakeitimus į kompromisus. E, pakeitimus teikti galima iki kovo 12-osios, buvo pratestas terminas, o balsavimas įvyks 26 balandžio. Man atrodo apie tą dieną. Na, iš principo, mūsų kalendorius tai smarkiai nekeičia. Pakeitimus, kompromisinius pakeitimus svarstysime 22 dieną. Svarstėme, atsiprašau, balsuosime 26 dieną. Tai reiškia, kad kompromisinius pakeitimus 26 dieną ir svarstysime, o 27 balsuosime tuomet. 15 darbo tvarkės punktas. Dabar suteikiu žodį pasisakyti apie ponios Ferrerą pranešimą dėl Eurozonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsinos bei vertinimo ir pervišinio deficito padėties ištaisimo užtikrinimo bendrųjų nuostatų. Uh, suteikiu žodį nuomonės referentui Tam, Tamašui Deutschiui. Prašau. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, asszony, kedves képviselőtársaim. Dėkoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Kaip ir jau prieš kelias savaitės kalbėjome, kai diskutavome pirmą kartą dėl šio pranešimo projekto. ar dėl komisijos pasiūlymo. Kai kurie jau minėjo, kad čia lyg kažkokia skaičių magija pažiro iš, iš komisijos pusės, buvo šešių priemonių teisės aktų rinkinys, dabar, dabar jau lyg du teisės aktai minimi yra du susiję aspektai, kuriuos reikia nagrinėti ir kokie yra tikslai šių pasiūlymų. 80 pakeitimų pasiūlymų sulaukiau per praėjusią, sava, per praėjusią savaitęs ir visi pasiūlymai, man atrodo, labai svarbus. Taigi dėkoju už juos visus. Tikrai reikėtų dar patobulinti tekstą ir noriu informuoti kolegas apie tai, kad dauguma pakeitimų, pasiūlymų dėl pakeitimų yra tikrai labai konstruktyvūs ir neprieštarauja ir mano požiūriui, taigi galėsime paremti tuos pakeitimus, jie papildo tekstą, labai neblogai galvojant apie stabilumo ir augimo paktą arba ES 2020 strategijos tikslus. Aišku, yra ir kai kurių pakeitimų, kurių neparemsiu, negalėsiu paremti be jokios abejonės, nes jie yra tokie, kad gal išdarkys pusiausvyrą hmm. mano tekste. Už tų pakeitimų slypi gal dalykai, kurie ne visai tiktų į šį kontekstą. Bet su didžiaja dalimi teksto sutinku, komisijos pasiūlymo teksto. Tai kas čia siūloma, kai kuriuose pakeitimuose gal ne visai tinka. Taigi atsižvelgsime į tuos pakeitimus, kurie leis užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp socialinių ir užimtumo tikslų ir biudžeto apribojimų. O išeities taškas, aišku, yra tai, kad e, valstybės narės privalo laikytis biudžetinės drausmės, vykdydamos bet kokius savo veiksmus. Tad tam balansui negalima pakengti. Stengsiuosi suformuluoti priimtinus visiems kompromisinius variantus, dėrėsiuosi su šešėliniais pranešėjais ir manau, kad e, komitetas galės didžią balsų daugumą paremti šią nuomonę. Monsieur de Baker, pardon. Ponas de Baker, po to ponia Turinen. Eh, Ačiū pirmininkė. Dėkoju nuomonės referentų už visą atliktą darbą šio klausimu. Aš pritariu pagrindiniams komisijos pasiūlymo principams ir su tais principais susijusią pagrindinę mintimi. Mes norėtumėme kad tam tikri pakeitimai būtų patvirtinti dėl nuorodos į strategiją 2020, aš manau, kad yra labai reikalinga. Taip pat reikia daryti nuorodą į augimą ir darbo vietų kūrimą, taip pat Europinį semestrą. Dabar e, nuoroda 19 starties straipsnį ir tai, kad ES turėtų užtikrinti didesnį užimtumo lygį. Tai irgi yra svarbu mūsų frakcijai. Aišku, reikia tą daryti tvariai Ir tai susiję ir su ankstesnė mūsų diskusija apie Europos e, Sąjungų, Sąjungos valstybių narių biudžeto griežtinimą. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus. Visi sutinkame, kad reikia daugiau žimtumo, jeigu norime, kad socialinės apsaugos sistemos veiktų. Tačiau teoriškai skamba tai neblogai, bet reikia ir, ir praktiškai tai įgyvendinti siekti praktinių gyvendinimo priemonių, kad augimas būtų didesnis ir kad būtų daugiau darbo vietų. Komisijos pasiūlyme reikia šį beitą papildyti. Apie tai jau kai kurie kolegos kalbėjo. Aš pateikiau pasiūlymą, kuriame teigiame, kad reikalingas Europos gelbėjimo fondas. Tai būtų žingsnis euroobligacijų link. Ir mes galėtumėme galbūt tokiu būdu Europos, Europos rinkas ir socialinės sistemas stabilizuoti. Yra pateiktas pasiūlymas, pagal kurį valstybės narės yra raginamos komisijai ir tarybai nurodyti, kokie yra jų planuojami deficitai. Buvo atlikta nauja nuomonių apklausa, pagal kurią žmonės pritarė tam, kad e, valstybės narės būtų jų buhalterinės ataskaitos geriau tikrinamos ir kad biudžete būtų perviršis. Ir 3 procentai, matyti, yra tik tai minimalus tikslas. Uh, Taip pat turėtų vykti dialogas tarp Europos institucijų ir nacionalinių parlamentų. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, jeigu norime vieni kit, iš kitų pasimokyti ir pasikeisti mintimis. Taigi aš laukiu labai konstruktyvaus darbo su nuomonės referentu ir kitais šešėliniais referentais tam, kad galiausiai pasiektumėme apčiuopiamų aiškių kompromisų ir žinotumėme, ką, kaip toliau elgtis su tuo dviejato paketu. Pone Turinen, po to Derden. Ačiū nuomonės referentui už tai, kad prieimė mūsų pakeitimus, pakvietė šešėlinius referentus. Dar keliais žodžiais norėčiau trumpai pakalbėti apie režimą, anksčiau irgi užsiminiau. Ekonominė valdysena reikalinga, tačiau ji turi būti subalansuota ir būtent mes to ir siekiame tais e, dviem pranešimais. Tai reiškia ne tik, kad reikia daugiau dėmesio skirti deficitui ir skoloms, bet valdysena turi būti susijusi ir su investicijomis, ir strategija 2020, jos tikslais ir taip pat reikalinga kur kas labiau subalansuota valdysena, nei buvo anksčiau. Ir dar vienas mums labai reikšmingas dalykas žaliųjų frakcijai, ką mes akcentavome nuolatos, yra demokratinės priežiūros klausimas. Nes kai yra perdodami įgaliojimai, Europos lygmeniui, tuomet reikalinga tinkama demokratinė priežiūra, tai yra galimybė ir mūsų parlamentui įsikišti, ir taip pat socialiniai partneriai, atitinkamos nevyriausybinės organizacijos turi gauti tokią galimybę, taigi tą klausimą irgi reikia įtraukti. Dar vienas dalykas reiktų įvertinti ir socialinį poveikį. Kai yra kažkas siūloma, rekomenduojama šalims, tuomet reikia tai apsvarstyti ir komisija turės tokią prievolę apmastyti, kokie tu, kokių tai atneš socialinių padarinių. Ir gal labai plačiai apie tai nereikia kalbėti, bet bent jau šiek tiek užsiminti apie socialinį poveikį. Pirmiausia, aišku, tai yra nedarbas, įtaka socialiniai rūpybai, taip pat padariniai skurdui, socialiniai atskirti, atlyginimams. Tai gal reikia plačiau nurodyti, kas būtų toje socialinio poveikio analizėje. Tačiau tai yra taip pat aktualu kaip ir socialinė priežiūra ir apskritai pasiūlymų subalansavimas. Taigi labai laukiu tolesnio darbo. Aš tik pritarsiu, ką sakė Dedanas šis komitetas turi prievolę, ne tik teisę, labai griežtai šį kartą pasisakyti dėl ekonominės politikos sąjungoje. Reikalinga kurti darbo vietas ir užtikrinti augimą, nes priešingą atveju nelabai aišku iš viską mes čia veikiame. Ačiū, ponas Dardenas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dviem žodžiais norėčiau pasakyti, kad e, mūsų pakeitimai šiam pranešimui buvo e, nuoseklūs vertinant ir ankstesnį, ankstesnį tekstą, taigi žinau, kad tie du tekstai yra suderinti ir pasitelkta ta pati filosofija reikalinga, subalansuota biudžeto politika, kuri leistų užtikrinti didesnį augimą, ilgalaikį tvarų augimą, kurtų darbo vietas ir pagrindinis tikslas yra socialinė įtrauktis ir kova su skurdu. Būtent e, pagal tokią filosofiją mes ir teikėme savo pakeitimus ir, žinoma, esame pasirengę toliau diskutuoti su nuomonės referentu. Dėkoju. Ponas pranešėjas. Köszönöm a tisztelt kollégák véleményét, egy önvallomással tartozom, én nagy. Ačiū, ačiū visiems kolegoms turiu prisipažinti, esu didelis e, gerbėjas to dvigubo teisės aktų rinkinio. Tai yra, kaip tik turiu galvoje, e, reperiai iš Amerikos iš tikrųjų, Tupac gerbėjas esu, bet nebūtinai šio dviejų teisės aktų rinkinio gerbės. Ir nenorėčiau, kad jį ištiktų tas pats likimas, kaip ir garsųjį reperį. Jis buvo nužudytas prieš maždaug 15 metų. Žiūrėkime, kad taip nenutiktų ir šiam paketui. Taigi reikia siekti tinkamos pusiausviros. Reikia e, žiūrėti būtinai, kad e, deficitų perviršiai būtų mažinami, valstybėse narėse, bet taip pat e, negalima pamiršti ir pusiausviros socialiniais aspektais užtikrinimo. Dėl to sveikinu ar remiu visus pasiūlymus tą linkme dėl pakeitimų ir esu pasirengęs e, laikytis tos linijos kartu su visais ieškoti bendro starimo. Vėlgi, tas pats darbų grafikas, kaip ir pono Dardeno pranešimo atveju. Tai reiškia, kad pagal remiantis kompromisus 26 juos išanalizuosime, 27 kovo balsuosime. Dabar persime prie paskutinio mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra pakeitimų svarstymas. Jų yra 140. Jie buvo pateikti nuomonės projektui, kurį rengė ponė Cimer pranešimui, kurį rengia moterų reikalų komitetas dėl vienodo atlyginimo už vienodą ar vienodos vertės darbą moteriškos ir vyriškos lyties darbuotojams principo taikymu. Pone pranešė, prašau žodis jums. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sie haben die Zahl der Änderungen. Ačiū, ponė pirmininkė. Paminėjote tą skaičių pati um, pakeitimų pasiūlymų, jų yra 140 autoriai yra iš pačių įvairiausių Europos parlamento frakcijų ir tas, man atrodo, irgi retai pasitaiko. Taip pat yra ir um, neprisijung, ne, ne komiteto narių um, pasiūlymų, yra nemažai pakeitimų, kuriuos siūlo šio komiteto nariai, esantys tuo pat metu ir moterų, e, ir, ir lygių galimybių um, reikalų komiteto nariai. Taigi, manau, tai labai turės įtakos ir mūsų nuomoniai, ir pranešimui, kurį rengia atsakingasis um, um, moterų reikalų ir, ir lygių teisų užtikrinimo komitetas. E, priimu domėn viską, kas yra siūloma ir turėdama galvoje tuos pakeitimus, manau, galiu pasakyti, kad e, iš esmės jiems pritarčiau. Dabar Dėl pačių siūlymų. Aš pati 10 procentų, 14 pakeitimų pateikiau. Tai susijęs su tuo, kad nuomonė nuo pat pradžių jau buvo tik labai bendro pobūdžio rengiama ir paskui nusprendžiau e, vėliau dar viską sukonkretinti. Iš esmės visais pasiūlymais dėl pakeitimų siekiama tų pačių tikslų, taigi tas jau yra gerai ir tik tai tikriausiai bus didžiausia problema išdėlioti tinkamai visus pasiūlymų pakeitimus, ne visada jie dera su, su pačios nuomonės struktūra, bet yra ir tokių pasiūlymų, kuriuos tikrai bus galima apibendrinti kompromisiniais pakeitimais. Jau esu pasirengusi kitą savaitę surinkti sustikimą dėl mm, pakeitimų derinimo. Pavyzdžiui, ten, kur kalbama apie geresnį derinimą karjeros ir, ir šeimos, taip pat kitus aspektus darbą mm, pusės etato režimu nediskriminavimo principą socialinių ar e, bedarbystės išmokų atveju, nediskriminavimą dėl lyties. Visą tai miniu dėl to, kad kaip tik šią savaitę Eurostatas yra paskelbęs naujų statistinių duomenų apie tai, kas lems kai kurios pakeitimus ir mūsų nuomonė, nes mes rėmėmės 2009 metų skaičiais, dabar jau turime duomenis už 2010 metus ir eina kalba apie 16,4 procentų um, rodiklį ES valstybėse narėse arba 16,8 procentai eurozonoje ir man atrodo, kad tai susijęs su tuo, kad, pavyzdžiui, Lenkijos rodiklis yra 1,9 procento. Vadinasi, per metus pavyko nuo 10 procentų e, rodiklio pereiti iki 1,9 procentų rodiklio. Tai yra tikrai nemažas žingsnis. Ir reikės dar pasigilinti ir į tai, ar, ar iš tiesų taip yra, ar taip jau reikšmingai sumažėjo skirtumai atlyginimų Lenkijoje. E, bet be abejo, skaičiai yra svarbus dalykas, daug ką pasako ir dar paminėsiu tai, kad kolegė Steinbrück siūlo pavyzdžiui, jog būtų skelbiama e, Europos vienodo užmokesčio diena, iš tikrųjų numatyta ją skelbti kovo antrą dieną, bet tai yra rytoj, bet reiktų sieti, kaip kolegė siūlo, ir veiksmus įvairius su tuo. Uh, turiu pasakyti, kad įvairios datos buvo siūlytos iš tikrųjų kolegų, bet reali situacija tokia, kad tos dienos iki šiol ir neturime oficialiai įtvirtintos, tai gal žodinių pakeitimų pavyks ką nors pasiekti. Jeigu norime veiksmingai dirbti, tai aišku, reikia viską perkelti ir į išorę ir, ir derinti veiksmus įvairiose srityse, sėti juos su ta pačia diena. Taip pat apie uh, e, flexicurity sistemą yra užsimenama kai kuriuose pakeitimuose dauguma autorių nekvestionuoja taip rimtai pačios sistemos, pačios koncepcijos, taip kaip aš, bet reikės dar turbūt tada padarinti tą klausimą su pačiais autoriais. Viena narė, vienintelė narė tiesa pateikė pakeitimų, kurie uh, visiškai prieštarauja tam, kas siūlyta iki šiol mūsų pačių. Dėl to nemanau, kad tie pakeitimai susilauks daugumos balsuojant, bet e, palaukime balsavimo ir pažiūrėsime. Ačiū dabar, ponė. Ačiū, ponė Stela, po to ponas Kozlovskis. Ačiū, ponė pirmininkė socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Norėčiau pasakyti, kad apskritai mes pritarėme kolegų pateiktiems pasiūlymams, nors su kai kuriais ir nesutinkame. Manau, kad čia dar reikia padirbėti nemažai ir aš pasirengusi e, su pranešėjų dirbti toliau, ieškoti kompromisų, e, dėl ko balsavimas būtų lengvesnis ir pagerėtų pats tekstas, kuris bus e, nusiųstas pagrindiniam komitetu, tai yra komitetui, tai yra moterų reikalų komitetui. Ši tema yra svarbi ir pranešėja tai paminėjo. Šioje srityje yra tam tikros pažangos, bet ir žingsnių atgal palyginti su 2010 metais, kaip rodo Eurostato duomenys, pažangos yra. Tačiau palyginti su kitais laikotarpiais ta pažanga yra labai prasta. Taigi, mes patikėme keletą pasiūlymų, keletą pakeitimų, siekdami pa, pa, pa, paskatinti geros patirties naudojimą verslo įmonėse, kad būtų galima jas paskatinti, taikyti gerą praktiką, tačiau jeigu jie taiko diskriminaciją, jos galėtų būti baudžiamas kažkokiu būdu. Pavyzdžiui, žinome, kad moteris paprastai yra nepalankėje padėtyje karjeros prasme. premijų ar darbo našumo atlyginimo prasme. Ir taip pat jos dažniausiai išeina motinystės atostogų. Tai yra diskriminacija, su kuria reikia kovoti. kai dėl atlyginimų, tai reikia atlyginimo sistemos būtų lankstesnės ir skaidresnės. Nors ir lengva įvertinti atlyginimų sistemas viešajame sektorijoje, privačiajame ne. Skaičiai yra slepiami ir patys privačiose bendrovėse dirbantys žmonės nežino, ką uždirba jų kolegos. Tai reiškia, kad neturime ir patikimų duomenų apie atlyginimų skirtumus. Be to, pats duomenų rinkimo būdamas, būdas yra netinkamas, jis yra netinkamai naudojamas, daugeliu atveju nežinome, ar rodikliai, kurie demonstruoja pažangą, yra tikri. Taigi, pavyzdžiui, Lenkijoje matome didžiulį šuolį ir tik tai tokiais duomenimis galime naudotis. Ir pagaliau svarbu, mano nuomonė, atsižvelgti į tai, kad valandinis atlyginimas nėra vienintelis naudotinas rodiklis, yra ir kitų elementų bendro atlyginimo pakete, kuriais naudojasi ne visi. Moteris dažnai, dažniau kur kas dirba E, nepilną darbo dieną, valandinį darbą ir dirba darbą, kuris, e, kuris nėra socialinė prasme užtikrintas. Taigi jos yra dažniau tarsi ir baudžiamos. Manau, kad galime pateikti gerų pasiūlymų, kad spręstume šią problemą. Na, problema yra labai sena E, jos istorija siekia ES pradžią, kai pirmą kartą atsirado vienodo atlyginimo idėja. Sutartise tai rašyta jau nuo 1957 metų. <clears throat> Ir taip pat e, tarptautinės darbo organizacijos konvencijoje. Ačiū, ponas Kozlovskis. Przewodnicząca, ja chciałbym przedstawić stanowisko mojej koleżanki, e, Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu panos Žadlevskos vardu. Ji yra šiandien pranešėja ir negalėjo dalyvauti šiandienos diskusijose. Nuomonė yra štai kokia. Pakeisti, pakei, pateikti pakeitimai praturtina nuomonę, tačiau kai kur yra pasikartojimų. Bet aš tikiuosi, kad ponios Cimer pasiūlyti kompromisai sustiprins tekstą ir padarys jį skaidresniu. Aš norėčiau pasakyti, kad mano politinė frakcija pritarė daugumai pakeitimų. Dabar problematiškiausi yra sankcijų klausimas e, darbdaviams. Darbdaviai ir taip jau turi mokėti baudas, kai teismas nusprendžia nukentėjusiojo prašymų, nukentėjusiojo, kuris prašo tokios kompensacijos. Aš siūlyčiau administracinių nuobaudų sistemą taikyti. Taip pat pritariu tam, kad socialiniai partneriai turi aktyviai dalyvauti, kai kalba eina apie vienodo atlygio už vienodo darbą idėjo, idėjos propagavimą. Tačiau nemanau, kad reiktų skaldyti Europos socialinį fondą ir sutelkti jį ties atlyginimų klausimų. Uh, Mano frakcija pritarė tam, kad Europos komisija galėtų pasiūlyti naują teisėkuros pasiūlymą. Pane Hirš, po to pane Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegai Cime už puikų darbą. Aišku, tai tema, su kuria susidurėm kasmet. Tai rodo, kad problemos vis dar neišspręstos, tai šiek tiek liūdna dėl to, bet nežiūrint į tai, galvoju, kad e, tema yra labai kompleksiška, daug sričių apimanti ir reikia kelti klausimą dėl to, kodėl iš tikrųjų taip yra, kad um, moteris tikrai neretai pasirenka tas profesijas, kurios, uh, kuriuose atlyginimas ar taip ar taip jau yra žemesnis. Um, ir um, reikia galvoti apie tai, kodėl moteris vis dažniau susiduria su e, skurdu ar anksčiau žinai pensiją. Dėl vienodo atlyginimo be abejo um, matyti yra priežasčių ir, ir susijusių su tuo, kad moteris dirba gal žemesnės kvalifikacijos darbą, bet e, yra ir vadovaujantį darbą dirbančių moterų. Ir čia tikrai reikėtų siekti sukurti paskatų sistemą ekonomikai nes dėl demografinės raidos priežasčių bus taip anksčiau ir vėliau, kad tikrai būtinas bus ir moterų darbas įvairiose um, srityse ir turime pasiekti tai, kad moteris turint reikiamą kvalifikaciją galėtų dirbti atitinkamoje bendrovėje. Um, ir kad ir įmonės pačios sakytų, jog jos nori įdarbinti aukštą kvalifikaciją turinčias moteris ir taip pat mokėti vienodą atlyginimą joms tokį patį, koks būtų ir skiriamas vyrams darbuotojams. Tad reikia galbūt galvoti labiau apie sankas, paskatas negu kad apie sankcijas. Ne Harkin, po, po, po to ponia Kornelisen. Ačiū. Aš Siriel Veras nuomonę norėčiau perteikti dėl CMR nuomonės pranešimo. Pirmiausia, ji paprašė, kad aš padėkočiau poniai CMR už jos darbą ir už pateiktus pasiūlymus jos nuomonėje. Uh, ir taip pat jie turi keletą bendrų pastabų. Skirtumas ar atlyg, atlyginimų yra didžiulis, tačiau remiantis statistiniais duomenimis, kurie mums yra turimi, prieinami, galime tik tai bendrai pajamas įvertinti vyrų ir moterų. O tikslas yra užtikrinti, kad ir vyrai, ir moterys gautų tokius pačius atlyginimus už tokį patį darbą arba vienodos vertės darbą, tam, kad būtų galima minimaliai sumažinti atlyginimų skirtumus. Dėl to aš pritariu uh, žengti į priekį, reikalaukime tokių statistinių duomenų, kurie atspindėtų skirtumą tarp atlyginimų tarp vyrų ir moterų. Norint pateikti tikslius duomenis, valstybės narės turi stebėti atlyginimus ir atlyginimų skirtimus, o ne tik tai bendras mėnesinės pajamas. Toks yra mūsų tikslas. Ir aš pritariu pakeitimams, tačiau norėčiau paklausti, ar priartėjame prie siektino tikslo minimaliai sumažinti atlyginimų skirtumą už vienodą vienodos vertės atliktą darbą. Ir dar kartą dėkoju poniai Cimer. Ačiū ponia Kornelisen. Dėkoju. Šis pranešimas iš dalies yra ankstesnio, ankstesnėje kadencijoje parengto pranešimo nauja versija. Į tą pranešimą tuomet komisija nesureagavo, tada mes vėl paprašėme gairių ir griežtesnių teisėkuros veiksmų. Jie vėlgi tada nesureagavo, tačiau bet per tą laiką įsigaliojo Lisabono sutartis ir ji leidžia mums imtis šiokios tokios iniciatyvos ir tą teisę mes dabar ir pasinaudojame. Dėl turinio, aš manau, visi sutinkame, kad e, atlyginimų skirtumas neramina tarp lyčių tas atotrukis vis dar yra didžiulis, kai kuriuose, ypatingai kai kuriuose valstybėse, ir reikia imtis daugiau veiksmų, taigi aš tikiuosi, kad šiame pranešime tai atsispindės. Mes pasiūlėme tik vieną pakeitimą. Pakeitime dar griežčiau reikalaujame, kad komisija sureaguotų šį kartą, mes, kad pasinaudotų iniciatyvos teisę. Taigi tikiuosi, kad tam pakeitimui bus pritarta ir dėkoju poniai Cimer už pranešimą. Tikiuosi, kad jūs pritarsite ir mūsų pakeitimui. Dėkoju. Dabar pranešėjai. Ja, vielen Dank. Ich fange gleich. Ačiū. Iš karto sureaguosiu į kolegės Kornelis ant pasisakymą. Savame suprantama, kad visus pasiūlymus e, konkretesnius pasiūlymus sureaguosiu ir atsižvelgsiu į juos. Jeigu jais aiškiai pasakoma, kad mūsų kantrybės taurė greitai bus perpildyta, nes aš tikrai turiu pati pasakyti, kad labai buvo jokinga girdėti komisijos pasisakymą moterų teisų ir lyčių lygybės komitete, kai buvo diskusija dėl ponios Bauer pranešimo. Aš manau, kad mes turime dirbti labai preciziškai, labai uh, tiksliai. Ir nuomonės projektas ir yra toks, kad palieka galimybę dar įtraukti papildomai teksto, papildomai naujų dar formuluočių ieškoti. Tokia ir buvo mintis iš pat pradžių. Taigi sutinku su tomis iniciatyvomis, kurios buvo minėtos. Ir ponios Hirš, pavyzdžiui, pasiūlymai ar pasiūlymas yra labai įdomus. Sakyti ne tik, kad turime galvoti apie sankcijas, bet tuo pat metu ieškoti ir teigiamų aspektų ir sakyti, jog turime um, skatinti įmonės, kurios yra pažangios, kurios suvokia savo atsakomybę šioje srityje ir um, reikėtų e, iš tikrųjų gal pagalvoti apie tokią tam tikrą premiją skiriamą įmonėms už e, tinkamus veiksmus pačioje pradžioje dar buvo minėta kaž, kai kas, ko aš gal ne visai supratau, mm, iš ponios Estrelos pasisakymo, aš peržvelgiu visus SRD vardu tiktus pasiūlymus ir tikrai nematau jokių probleminių sričių, dėl, kurie, dėl kurių reikėtų su manim ginčytis, gal ar labai inertingai dėrėtis dėl vieno ar kito pakeitimo. Aš manau, kad kaip tik ieškosime bendros kompromisinės dvasios tiesiog vienos primtinos formuluotės jeigu būtų mano valia, tai visus iš tikrųjų pasiūlymus e, pažodžiui įtraukčiau į tekstą. Bet e, turime pateikti komiteto viso nuomonę ir dėl to reikia žiūrėti, kaip visus pasiūlymus tarpusavį suderinti. Pone Harkin, jūs klausėte, kiek tie pakeitimai leis išspręsti egzista, egzistuojančias problemas. Suprantu visiškai klausimą, ir manau, kad artimiausiu metu ir vėl reikės tą temą toliau kalbėti, bet mūsų atsakomybės rytis yra tiek e, parlamentinė, tiek ir mm, susijusi su moterų e, teisų apginimu mes turime pasakyti, kad turime savo nuomonę ir turime paraginti komisiją ir valstybės narės dirbti, bet ir negalime jų palikti likimo valioje. Taigi ačiū už visas pastabas. Kitą savaitę išsiuntinėsiu kvietimą dėl susitikimo, kurio metu kalbėsime apie pakeitimus ir jų tarpusavio derinimą. Ačiū. Ačiū. Taigi, kai bus parengti kompromisai, 26 kovo jas, juos aptarsime, o balsuosime 27 dieną. Na ir tikimės, kad moterų reikalų komitetui mūsų nuomonė bus naudinga plenarnėme posėdėje. Gegužės antrojoje sesijoje bus balsuojama dėl šio pranešimo. Taigi baigiame diskusijas. Kitas posėdis 26-27 kovo dienomis.